Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Visiems labas rytas. Pradėkime mūsų komiteto posėdį. Prašau tvarkos. Na ir visų pirma sveikinu tarybos pirmininką Lietuvo žemės ūkio ministrą, poną Virgilijų Jukną. Taigi, Virgilijau, perimate pirmininkavimą labai svarbiu Europos žemės ūkiai momentu. E, tikriausiai žinote, kad e, vyko intensyvios dėrybos, pirmininkaujant airijai, dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Ir birželio 27 mes pasiekime politinį sutarimą dėl daugelio problemų susijusių su, keturio, su keturiais reformos elementais. Dabar, ponė pirmininkė, jums pirmininkaujant teks užbaigti šią reformą. Tikimės, kad e, mums pavyks greitai užbaigti likusius klausimus. Vakar su koordinatoriais ir pranešėjais ir šešioniais pranešėjais mes kaip tik ir diskutavome dėl e, vienos iš temų, kuri dar liko neišspręsta, atvira. Ir tikimės, kad jums vadovaujant sugebėsime greitai pasiekti ir dėl kitų dalykų sutarimą, kad galėtume e, pašalinti lauštinius skliaustelius ir e, balsuoti Žemės ūkio komitete ir plenarnėme dėl visos reformos. Taigi, Virgilijau, linkiu Jums ir Lietuvai sėkmės pirmininkaujant, siekiant pažangos ne tik tai dėl BŽUP reformos, bet ir dėl kitų svarbių dalykų, kuriuos vakar pradėjome svarstyti. Kartu su Albertu Des dėl pereinamųjų priemonių ir taip pat tikimės, kad ir dėl kitų teisėkuros kuros temų mes pasieksime rimtos pažangos, ypatingai dėl gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos. Taigi, e, Virgilijau, dėkui, iš karto suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte pristatyti Lietuvos pirmininkavimo programą. Po to, kaip įprasta, suteiksiu žodį frakcijų koordinatoriams o paskui ir kitiems komiteto nariams, kurie galbūt turės jums klausimų. Virgiliau, tad žodis jums dabar. Taip, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė Paolo, gerbiami parlamento nariai, Europos komisijos atstovai, ponai ir ponios. Lietuva pirmą kartą šalies, šalies istorijoje pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai Ir man tenka didelė garbė šiandien būti čia ir jūsų komitetui pristatyti Lietuvos pirmininkavimo programą jūsų komiteto kompetencijos klausimais. Pirmininkavimas ES tarybai tai istorinis iššūkis mano šaliai, ypač dabar į sąjungą įstojus Kroatijai, kai valstybių narių yra jau 28. Tuo pačiu tai ir didžiulė galimybė. Galimybė parodyti, kad maža šalis gali kokybiškai ir efektyviai spręsti iškylančias problemas. Tai taip pat ir atsakomybė, kurią vertiname ir kuriai esame pasirengę. Sieksime sažiningai dalyvauti teisėkuros ir sprendimų prieimimo procese užtikrinant ES darbų testinumą ir į šį procesą įtraukiant visus atitinkamus partnerius. E, vienas iš mano kaip tarybos pirmininko uždavinių dirbti su jumis kaip vienu iš teisės aktų leidėjų bei partnerių bei siekti teigiamų ir kuo geriausių rezultatų mūsų piliečiam. Tikiuosi su jumis labai glaudžiai bendradarbiauti aktyviai svarstant mums tenkančios didelės apimties ir svarbios teisėkuros darbotvarkės punktus. Pirmiausiai norėčiau supažindinti <clears throat> su bendrais Lietuvos pirmininkavimo prioritetais. <clears throat> Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai tarybai programa yra orientuota į patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Tai yra visapusiška programa, apimanti ES finansinio stabilumo, ekonominio augimo bei užimtumo, ypač jaunimo didinimą, ES bendrosios rinkos stiprinimą bei regioninio saugumo siekius. Mano, kaip Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos pirmininko, siekis bus skatinti tvarę, inovatyvę ir aplinkai draugišką žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės plėtrą Europos Sąjungoje. E, o dabar norėčiau įstameu pristatyti keletą kertinių prioritetų, į kuriuos Lietuva pirmiausiai kreips dėmesį pirmininkavimo metu. Tai yra bendrosios žemės ūkio politikos reformos baigiamieji darbai. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad po intensyvių dėrybų tarp institucijų ir jų viduje, po daugiau kaip 40 trišalių dialogų ir aibės techninių susitikimų įvykusių per pastaruosius kelis mėnesius, prieš porą savaičių buvo pasiektas tarp institucinis politinis susitarimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymo paketo. Tuo visos trys Europos institucijos pademonstravo, kad ir veikiant Lisabonos sutarties nuostatoms gali susitarti visais svarbiais klausimais. Šiandien noriu, pasinaudodamas proga, jog esu čia, ypatingai padėkoti komiteto pirmininkui Paolo De Castro, pranešėjam Luis Kapolos Santos Michel Dantin, Giovanni Lavija ir kitiems komiteto nariams už pastangas ir nuveiktą darbą siekiant bendro sutarimo ir mūsų bendro tikslo tvarios ir efektyvios bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Šioje vietoje negaliu nepaminėti ir savo pirmtakio Simon Convey bei komisaro Dačian Čiološ už puikų darbą ir užmojį siekiant susitarimo su jūsų komitetu. Tai puikus pasiekimas, kuris parodo, kiek galima nuveikti, jei tik netrūksta politinės valios. Taigi, pasiekus tarp institucinį politinį susitarimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymų paketo Lietuvos pirmininkavimo metu numatome baigti darbus susijusius su bendrosios žemės ūkio politikos paketo patvirtinimu ir įsigaliojimu laiku. Čia mūsų laukia labai kropštus ir atsakingas bendras darbas, rengiant dokumentų paketą tvirtinimui. <clears throat> Kolegos, Galiu Jūs patikinti, kad tai, kas buvo sutarta per pastarąsias dvi savaitės Luksemburgė, Briuselėje ir Strasbūrė, bus tinkamai atspindėta galutiniuose teisės aktų projektuose. Taip pat ypatingą dėmesį skirsime pasiūlymo, kuriuo nustatomos būtinos pereinamosios nuostatos, 2014 metams dėl tam tikrų bendrosios žemės ūkio politikos reformos aspektų. Daugiausiai susijusių su tiesioginių išmokų sistema bei kaimo plėtra svarstymui ir prieimimui. Kaip žinia, pasiūlymų siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo šio finansinių laikotarpių taikomo be, e, bendrosios žemės ūkio politikos reglamentavimo prie reformuotos bendrosios žemės ūkio politikos naujųjų taisyklių. Reglamentas privalo būti priimtas, įsigalioti ir būti taikomas jau nuo 2014 metų. Todėl Lietuvos pirmininkavimo metu sieksime, kad dėl jo nuostatų būtų susitarta ne tik taryboje, bet ir tarp institucinių lygmenių. Tai skubos procedūros ir požiūrio reikalaujantis uždavinys. Tai mūsų bendras iššūkis ir bendra atsakomybė, kad ūkininkai turėtų aiškias taisyklės ir finansinės garantijas pereinamojų laikotarpių. E, žiūriu į gerb Albert Des, šios svarbaus dokumento pranešėją. Kolega, kartu turėsime mes veikti sklandžiai, operatyviai ir konstruktyviai. Remiuosi į jūsų patirtį, ponas Des. Pirmininkė Paolo, nebejoju, kad bendradarbiavimas su jūsų komitetu šioje srityje ir toliau bus toks pat vaisingas ir konstruktyvus kaip iki šiol. E, taip pat norėčiau paminėti ir kitus mūsų programos prioritetus. Tai yra gyvūnų ir augalų sveikatos teisės aktų peržiūra. Noriu Jūs patikinti, <clears throat> kad pirmininkavimo ES tarybai metu sieksime paprastesnio, aiškesnio ir modernesnio ES teisinio reglamentavimo gyvūnų ir augalų sveikatos, pašarų ir maisto sritise. Noriu pasidžiaugti, kad Europos komisija 2013 m. gegužė 6 d. pagaliau paskelbė penkių pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama visoje žemės ūkio maisto produktų grandinėje užtikrinti geresnį sveikatos ir saugos standartų vykdymą. Lietuvos pirmininkavimo metu sieksime maksimalios pažangos dėl pasiūlymo dėl naujojo gyvūnų sveikatos reglamento, pasiūlymo dėl naujojo augalų sveikatos reglamento, pasiūlymo dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai reglamento, taip pat pasiūlymo dėl oficialios kontrolės augalų, <clears throat> gyvūnų, maisto ir pašarų gamybos grandinėje. Pasiūlymas, kuriuo siekiama nustatyti išlaidų valdymo mechanizmą 2014-2020 metų laikotarpiui maisto grandinės, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos sritise padės užtikrinti sklandų finansavimą valstybių narių vykdomoms programoms ir ištikus nenumatytoms krizėms. Tai taip pat yra vienas iš reglamentų, kuris turi būti priimtas, įsigalioti ir būti taikomas nuo 2014 metų. Todėl šio pasiūlymo nagrinėjimui skirsime ypatingą dėmesį bei sieksime politinio sutarimo dar Lietuvos pirmininkavimo metu. E, gerbiamas pirmininkė Paolo, gerbiama pranešėja Agnes Lebrun, tikiuosi efektyvaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jūsų komitetu ir šioje srityje. Noriu patikinti, kad Europos komisijai pateikus pasiūlymus Lietuva taip pat pasirengusi pradėti dėrybas ir siekti esminės pažangos dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų direktyvų peržiūros, hygienos paketo, zootechninių teisės aktų peržiūros bei gyvūnų klonavimo maisto gamybai. E, toliau norėčiau paminėti keletą kitų iniciatyvų. Tai yra žemės ir maisto ūkio produktų eksporto skatinimas, Atsižvelgiant į Europos komisijos teisėkūros planus, esame pasiruošę pradėti pasiūlymo dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių svarstymą ir siekti kuo didesnės pažangos šiuo klausimu. Vaisių ir daržovių sektoriuje, kalbant apie žemės ūkio produktus, pripažįstu, jog vaisių ir daržovių sektorius užima labai svarbę vietą bendroje žemės ūkio struktūroje. Toliau stiprinant gamintojų organizacijų vaidmenį ir dėrybinės galias maisto grandinėje, vaisių ir daržovių sektoriuje rūdienį ketiname pradėti darbą ir siekti maksimalios pažangos dėl būsimų komisijos dokumentų rinkinio šioje srityje. Pasiūlymų dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento keičiančio vaisių ir daržovių sektoriaus nuostatas bus tobulinamas vaisių ir daržovių sektoriaus bendrosios rinkos organizavimo priemonių susijusių su gamintojų organizacijomis, jų veiklos fondais ir programomis įgyvendinimas. <clears throat> Miškų politika. Pirmininkavimo Europos Sąjungoje taryboje laikotarpiu skirsime deramą dėmesį darnaus miškų ūkio principų koordinuotam įgyvendinimui valstybėse narėse ir siūlysime taryboje priimti išvadas dėl naujosios ES miškų strategijos. E, šis ES lygmens miškų politikos instrumentas bus paremtas subsidiarumo principu ir pagarba nacionaliniams kompetencijoms. Ypatinga dėmesį skiriant klimato kaitos ir atsinaujinančios energijos klausimams. <clears throat> Taip pat, e, kalbant apie e, teisės aktų priderinimą prie Lisabono sutarties, esame pasiryžę kartu su jumis kolegos toliau, <clears throat> toliau tęsti darbus susijusius su kitų maisto ir žemės ūkio teisės aktų suderinimu su Lisabonos sutartimi. Kaip pavyzdį galiu paminėti ir pasidžiaugti, kad birželio mėnesio pabaigoje pagaliau atvertas kelias su trade omnibus dėrybomis susijusių dosie užbaigimui. Jau rugsėjo mėnesį planuojame pradėti trišalius dialogus su jūsų kolegomis iš INTA komiteto. <clears throat> Ger, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Tokia būtų trumpa esminių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų apžvalga žemės ūkio srityje. Kaip matote, Kartu turėsime įspręsti daug svarbių ir jautrių klausimų. Šį pusmetį mūsų laukia daug darbų, todėl tikimės glaudaus, aktyvaus bei svarbiausiai efektyvaus bendradarbiavimo su jūsų komitetu ir Europos parlamentu kaip institucija siekiant šių tikslų įgyvendinimo. Norėčiau pasidžiaugti, kad pagrindas šiam bendradarbiavimui jau yra pradėtas, padėtas tiek prieš tai tarybai pirmininkavusių kolegų, tiek ir mano paties jau nesykį įvykusiuose dvišaliuose susitikimuose su gerbiamoju komiteto pirmininku Paulo, e, Paolo ir su kitais komiteto nariais. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas bus tęsiamas sėkmingai ir toliau. Ačiū uždėmesi, gerbiamas pirmininkė, su malonumu atsakysiu į visus jūsų ir komiteto narius, narių klausimus dėl Lietuvos pirmininkavimo programos. Ačiū. Bene, grazie, grazie caro Presidente, caro Virgilius, un programma. Dėkuoju Jums, gerbiamas Virgilijau. Iš tiesų jūsų darbo tvarkė bus itin užimta. Dabar iš karto norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Pradėsime, kaip visada, nuo frakcijų koordinatorių, po to šešėlinių pranešėjų, pranešėjų ir kitų narių. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. gerbiamas e, tarybos e, pirmininkė, ponas Jukna. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau. Dalyvavau sustikime su Bavarijos atstovais, todėl šiek tiek užtrukau. Ministre, galiu Jūs patikinti, kad e, turime per ateinantį pusmetį toliau vykdyti žemės ūkio reformas. Aš pasižymėjau tai, ką jūs sakėte. Svarbiausia, kad viskas būtų atliekama laiku, kad būtų pasiruošta įgyvenimo darbams 2014 metais. Pranešimas priklausys nuo įvairių dėrybų rezultatų. Tik tada mes galėsime pabaigti uh, pranešimo tekstą. Aš galiu Jūs patikinti, kad aš nuolat palaikysiu su Jumis ryšį, o dabar norėčiau pagirti Jūs už Jūsų pristatytą darbo programą. Man rodos, jį tikrai ambicinga. Tikimės, kad sugebėsime gerai dirbti kartu ir laiku įgyvendinti programos tikslus. Pirminkavimo sėkmė nepriklauso nuo valstybės dydžio Turime istorinių pavyzdžių, kai mažos valstybės dirbo labai sunkiai ir e, susilaukė puikių rezultatų. Aš pats esu lankęsis Baltijos valstybėse, aš galėčiau save nepavadinti Baltijos valstybių draugu. Aš esu šimtų procentų įstikinęs, kad jūs atliksite sėkmingą darbą, o EPP frakcija parlamente dės visas pastangas, kad mūsų bendri tikslai būtų įgyvendinti. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės ir kreipkitės į mane bet kada, kai tik prireiks. Ponas George Lyon. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti naująjį Žemės ūkio tarybos pirmininką. Europos Sąjungoje nėra nei mažų, nei didelių valstybių. Visos jos yra valstybės narės, jos turi vienodas teisės ir yra orios sąjungos narės. Aš esu įstikinęs, kad Lietuvos darbo rezultatai bus puikus ir mano frakcija atliks savo darbą, kad taip įvyktų. Man patinka Lietuvos darbų programa, joje išdėstytas teisėkuros vykstantis procesas. Mes dėsime visas pastangas, kad antrasis pusmetis, kai pirmininkavimas visada būna trumpesnis, įgyvendintų jūsų numatytą programą. Aš esu tiesioginis pranešėjas dėl tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros. Štai apie šituos dalykus reikės priimti sprendimus. Jūs, ministrė, turbūt žinote, kad parlamento pozicija šiuo klausimu labai griežta ir tvirta. Mes neatsisakome savo galių šioje srityje. Mes buvome susikirtę su pirmininkavusią Airiją dėl tų parlamento galių. Ir teismas paremė parlamento pusę. Airijos pirmininkauti valstybė teigia, kad tie klausimai gali būti aptariami tik tai taryboje, bet dabar e, tie klausimai grįžo ir mūsų kompetencijon, taip mes visada teigiame. Penki klausimai liko neišspręsti, tai e, penkios sritys. Ir aš noriu paklausti, Kiek jūs turite manevro laisvės būsimose dėrybose? Dar prieš kelias dienas taryba, ne tik Arijos ministras, bet visa taryba laikėsi nuomonės, kad situacija yra kitokia, o jūs juk esate tarybos narys. Dabar taryboje nuomonė pasikeitė jei vis dar laikomasi nuomonės, kad tik tai premjerai sprendžia dėl dėrybų, o mes neturime įgaliojimų, tai bus labai sunku dėrėtis. Taigi aš noriu paklausti jūsų ministrė, kiek jūs turite manevrų laisvės dėrėtis? Mes, parlamentas, turime įgaliojimus, aišku, mes nusiteikę lankščiai, kad pasiektume susitarimą, tai Europos interesas. Tai yra užbaigti dėrybų procesą kuo greičiau. Bet kad taip atsitiktų, reikia lankstumo iš abiejų pusių lankstumo. Taryba kol kas visiškai nenusileidžia tuo klausimu. Taigi, ministrė, aš neprašau jūsų dabar papasakoti ar numatyti, kokį pasiūlymą jūs pateiksite. Mes, pavyzdžiui, rugsėjo pabaigoje pateiksime savo kompresinį pasiūlymą, kurį norėtume palyginti su jūsų. Bet šiandien aš norėčiau paklausti, ar turite erdvės dėryboms, ar jos iš viso yra. Mums tai labai svarbu žinoti jau dabar. Ačiū, Luišai. O dabar kalbės George Lyon ir Jim Nicholson. Ačiū pirmininkė. Aš noriu palinkėti Lietuvos ministrui visokiojopos sėkmės per ateinantį pusmetį. Tikrai ambicinga darbų programa pateikta. Jūs paminėjote keturias rytis. E, netgi šešias rytis yra svarbios dėl deleguotojų teisės aktų. Tai susitarta dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos Airijos pirmininkavimo metu. E, kolega Santos uždavė klausimą, aš norėčiau jį pratesti dėl e, tarybos nusiteikimo ir tarybos kolegų pozicijos dėl DFP žemės ūkio politikos srityje dar vyksta diskusijos E, trialogas prasidės rugsėjo mėnesį, norėtume greito lūžio toje srityje, kad nebūtų stabdomas e, e, procesas ir sprendimai dėl finansavimo. Norėtume sužinoti tarybos poziciją. James Nicholson. E, Dėkuoju pirmininkė e, ir aš noriu prisidėti prie savo kolegų pasveikinimo jums šį rytą. Sveikiname jūs e, ėmusis šito svarbaus darbo per ateinančius šešis mėnesius. Gal tikrovėje bus penki mėnesiai, bet iš tikrųjų daug darbo reikės nuveikti. Savo pastabose jūs minėjote, kad norite būti sąžiningu tarpininku. Aš manau, kad tai gera pozicija siekiant užbaigti tuos darbus, kuriuos reikia padaryti. Aš e, bandau žmonėms kartais papasakoti, kas vyksta BŽUP reformos prasme ir e, susidaro įspūdis, kad reikia labai dar daug ką nuveikti. E, tai, ką mes padarėme birželėje, aš e, lyginu su tuo, ką mes darome statydami namą. E, tikriausiai pamatai yra sienos, gal net ir stogas, bet dar liko labai daug smulkmenų nuveikti. Kaip sakoma, labai daug dalykų slepiasi būtent detalėse. Tikriausiai nenustepsite, kad aš pritarsiu Luisui ir Džordžui ir labai tiesiai jūsų paklausiu ir bus labai naudinga, jeigu jūs tiesiai ir atsakysit, kiek jūs turite laisvės manevrui. Nes aš kaip e, šešėlinis pranešėjas e, ir taip pat tikriausiai visi kiti pranešėjai e, labai nusivylėme, kai mums sako, aš neturiu manevro laisvės dėrybose. Mums sunku tokia pozicija priimti. Mes žinome, kad liko daug neišspręstų problemų ir norime jas spręsti, bet aš tikrai tikiuosi, kad jūs atėjote čia e, nesurištomis rankomis. Mums reikia lankstumo. Ir e, E, supraskite taip pat ir mus, nes e, gyvendant Lisabonos darbo tvarkę ir imantis bendrų prie, e, sprendimų prieimimų, mums taip pat teko mokytis ir tikriausiai visos pusės tame darbe daro klaidų, bet mums reikia iš jų mokytis, mums reikia dirbti drauge, nes jeigu drauge nedirbsime, tai E, nukentės visų pirma bendroji žemės ūkio politika ir ūkininkai visoje Europos Sąjungoje. Tikrai laukiu sėkmingo darbo su jumis. Panas Martin. Labai atsiprašome, kol kas neturime vertimo Jūs e, kalbėjote apie BŽUP reformą. Svarbiausia yra, kaip bus suformuluoti pasiūlymai. E, svarbiausia yra detalės. Daug klausimų dar neišspręsta. Tikrai daug klausimų. Ir dar neparengti tekstai dėl tų keturių sričių, todėl nėra dėl ko balsuoti, mes negalime balsuoti. Viskas slypi detalėse ir tai daug sudėtingiau nei susitarti dėl bendrųjų generalinių linijų. Paminėsiu pavyzdį. Neseniai dalyvau diskusijoje su ekologinės ūkininkystės atstovais ir diskutavome apie pesticidų naudojimą ir ar juos naudojant, kaip turi būti apibūdinama ūkininkystė. Tekste taip pat yra likę daug lauštinių skliaustų. Tai taip pat e, iš esmės e, labai svarbios reformos dalys. Pavyzdžiui, viršutinė riba e, kiti svarbus klausimai, tai lankstumas tarp ramšių, finansavimo žemės ūkio klausimai. Tai ne šiaip smulkmenas, tai yra reformos branduolys. Ir mūsų frakcija sutarė, kad mes negalime pritarti tarybos pozicijai, kai nesus, ne, nenusiteikusi dėrėtis. Mes negalime su tuo susitaikyti. Turime matyti visą pasiūlymų paketą kaip vienetą ir trialogo metu rugsėjo mėnesį turime kalbėti atvirai, nieko neslėpdami. Mums taip pat svarbu, kad pereinamasis laikotarpis 2014 metais dėl jo būtų susitarta, dėl tų priemonių kad būtų parengtos protingos taisyklės dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio. Tai didelis politinis iššūkis, e, kad reformos procesas būtų protingas. Tai ne šiaip smulkmenas, tai yra reformos esmė. Jūs taip pat savo kalboje minėjote tokias rytis, kaip e, gyvūnų sveikata, augalų sveikata ir kiti dalykai. E, sakyčiau, tai yra svarbios rytis, kurios susilaukia visuomenės dėmesio ir joms e, spręsti įgyvendinti turėtų būti skiriama pakankamai resursų. E, Taip pat e, noriu pabrėžti, kad pagal Lisabonos sutartį mes, e, mums tenka bendra atsakomybė už šitos darbus. Noriu Jums palinkėti sėkmės, nes Jūsų laukia tikrai nemažesnis darbas nei Airijos, ypač turint omeny trialogus su parlamentu. Aš tikiuosi, kad taryba e, atsižvelgs į mūsų poziciją ir kad reforma žengs į priekį, o jūs dialogui ateinančiais mėnesiais vadovausite sėkmingai. Welcome to the bear pit, minister. Taigi, e, Gerbiamas ministrė, nekalbėsiu labai daug apie žemė, bendrą žemės ūkio politiką, nes iš tiesų neįmanoma šitiek daug aspektų uh, apžvelgti iš visų įmanomų įmanomų perspektyvų, atsižvelgianti visus kultūrinius skirtumus. Tačiau norėčiau Jums apibriežti keletą tokių pagrindinių uždavinių, kurie jūsų laukia per šešis mėnesius. Kur, sritis, kurias jūs galbūt galėtumėte kiek ir pasiekti tam tikros pažangos. Kaip jums yra žinoma, prieš keletą mėnesių nebuvo galima tikėtis, kad bus padėtas kiaušinis vištų dedeklių, kurios yra laikomos narvose. Tačiau, kaip žinome, šita situacija nepasikeitė, vis dar yra narvose laikomų e, vištų. Taigi aš norėčiau, kad tokia tendencija išnyktų ir kad per jūsų pirmininkavimo laikotarpį tokia tendencija tendencija kaip ir išnyktų, jos nebeliktų. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu pašnekėti, e, apie e, tam tikri dalykai susiję su e, tikrove. Per pastaruosius keletą metų vis labiau sudėtingiau tampa tenka stengiantis nupirkti genetiškai modifikuotų priedų turinčių sojų ir sojų pupelių. E, sunkiau yra rasti tokių e, sojų ir sojų produktų ir sojų pupelių, kurios neturi genetiškai modifikuotų priedų. E, taigi, kalbame apie tam tikrus produktus, kurie gali būti naudojami pasi, pasitelkiant genetiškai modifikuotas sojas. Ir to pačiu yra teigiama, kad tam tikriems produktams nebuvo pasitelta tokių produktų. Taigi, ir iš tiesų, yra iš tiesų rizika, kad Ir iš tiesų, pilni laivai prikrauti produktų, kurie buvo užauginti pasinaudojant genetiškai modifikuotą sojas. Mes turime apie 250 arba 300 tūkstančių tonų tokių produktų. Ir penktadienį Ir greičiausiai aš valgysiu ar naudosiu tokį projektą, kuris buvo pagamintas e, naudojant genetiškai modifikuotas sojas. Taigi aš jau geriau, e, e, geriau jau paskersiu visas savo, papjausiu visas savo vištas, užuot maitinės jas tokiais pašarais, kurios turi genetiškai modifikuotų sojų priedų. Taigi Europoje beveik visos sojų e, popelius ir vis, vis, visi baltymai, e, e, kurie, kurie yra naudojami pašarui, yra iš esmės importuotos genetiškai modifikuotos sojos. Ir vis tiek yra dar šalių Europoje, kurios vis dar gamina tokio pobūdžio produktus. Čia aš ypatingai kalbu apie Rumuniją ir Bulgariją. Mes Junktinėje karalystėje, mes iš tiesų atversime e, e, duris e, šių dviejų šalių piliečiams nuo ateinančių metų sausio mėnesio ir tikimasi, kad pusė milijono žmonių iš šių šalių piliečių atvyks į mus. Tačiau Aš nesitikėčiau, kad draugė su pusė milijono piliečių atvyktų, tai atvyks taip pat ir pusė milijono genetiškai modifikuotų sojų pupelių. Tai aš tikiuosi, kad jie negalės Jūs neleisite jiems importuoti sojų pupelių užuot įsivežus jas iš kitų e, šalių. E, taip pat, jeigu mes leisime šiom šalims įvežti sojų produktus, jos tada atitinkamai gaus tam tikros ekonominės naudos ir atitinkamai prieštaraus visiems visų mūsų kitų šalių principams. Paldies, panas Rubiks. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ir aš noriu atsiprašyti, kad truputį pavėlavau, eh, buvau užimtas transporto komitete ir prispažįstu, kad negirdėjau ministro pasakymo. Tačiau esame kaimynai, ne tik žemėlavėje, bet ir tikrovėje. Aš pats esu iš Latvijos. Daug vilčių mes ėjome su jūsų pirmininkavimu, ponė ministrė, nes Lietuva netgi Sovietų sąjungos laikais turėjo aukštai išvystytą žemės ūkį. Tikrai jums neblogai sekės tada ir aš manau, kad dabar pirmininkaujant taip pat sugebėsime tinkamai žengti į priekį. Jau keletą metų rengiame BŽUP reformą renkiame planus, kaip prižiūrėsime tą reformą, kaip e, sieksime tikslų, užsibrėžiame laiko terminą iki 2020-ųjų. Ir e, mes tikrai turime būti dėkingi žmonėms, e, kurie tą reformą rengė, e, nors ir e, turime pripažinti, kad tiesioginės išmokos žemdirbiams yra mažesnės mūsų šalyse negu kad kitose valstybėse narėse. Aš labai tikiuosi, kad jūs pasitarnausite įkvėpimu kitoms šalims Galime pažadėti, kad e, visokiojopai jūs paremsime. E, auditorumų nuomonėje pasakyta, kad 7 e, procentai finansavimo nepanaudojama tinkamai. Vadinasi, turime labai atidžiai tą finansavimą prižiūrėti. Jūs turite tokios e, patirties ir turėtumėte sugebėti kontroliuoti, kaip e, tie finansai bus panaudojami, kad e, tokio švaistimo daugiau nebebūtų. Taigi linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Ir e, tikiuosi, kad ir mūsų patirtis e, jūsų darbę pravers. Dabar steiksiu žodį mūsų komiteto pranešėjams. E, pirmiausia, Giovanni Levija. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti ministrą E, pradėjusi pirmininkauti taryboje, e, pasidžiaugti tuo, ką jis e, pasakė savo įžanginėje kalboje, kalbant apie horizontalųjį reglamentą. Esame pasiekę pažangos, yra bendrasis sustarimas dėl DFP, Ir čia yra du svarbus dalykai, kuriuos dar reikėtų išspręsti. Visų pirma, krizių rezervas, e, nes tai, kad e, jis e, bus iš biudžeto antrojo skirsnio reiškia, kad tie dalykai susijęti su biudžeto disciplina. Ir tas dokumentas, kuris dabar guli ant stalo, iš tikrųjų dar turės būti labai detaliai išanalizuotas su taryba. Mums smalsu, kokį pasiūlymą jūs pateiksite. Akivaizdu, kad parlamento pozicija visada buvo gana kritiška. Mes nenorėjome, kad e, krizių rezervas būtų įtrauktas į antrąjį skirsnį. Mes norėjome, kad jis būtų kaip ad hoc priemonė. Na ir kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, kaimo plėtros programos. E, ir e, jų nuspėjamumas, kaip ir kelios e, valstybės narės, parlamentas galvoja, kad reiktų daugiau tokio nuspėjamumo. Tuo tarpu e, taryba savo išvadose vasario 7-8 sumažino numatytus procentus iki labai mažo lygmens. E, aišku, kad valstybės narės siekia maksimaliai sumažinti savo įmokas. E, ir e, čia mums reikės ieškoti bendrų pozicijų. Yra dar viena svarbi tema, dėl kurios mums reikia skubiai pradėti dėrybas, atsižvelgiant į galimas pasiekmes. Mums kuo greičiau tas darybas reikia baigti, kad jau kitais metais, nuo kitų metų pradžios galėtume pradėti dirbti. E, pavyzdžiui, e, mums reikia žinoti sąlygas e, dėl valstybių narių konvergencijos pirmam ramstį ir taip pat žinoti, kas įvyks antrajame kaimo plėtros ramstyje. E, mes žinome, kad reikia naujų taisyklių, e, kurios turės pradėti veikti nuo kitų metų pradžios, bet mes dar teksto neturime. E, tad turime čia veikti greitai, kad BŽUP iš tikrųjų galėtų pradėti veikti nuo 2014 metų pradžios tuo pat metu, kad įsigaliotų tos naujovės, kurios kyla iš politinio sustarimo. Ačiū dabar ponas Mišel Dantan. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, mes atidžiai išklausėme jūsų darbo programos pristatymų. Daug savo svarbos laiko jūs turėsite skirti ir BŽP reformos baigimui turėsime padirbėti ir kartu su Europos parlamentu. Nors ir susitarta politinių lygmenių, bet reikia parengti e, tekstą, ypač konstatuojamųjų dalių tekstą. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie suderinimą. E, birželio 26 dieną parlamentas buvo tarsi pastatytas prieš faktą. Dėl sutarties straipsnio naudojimo, 44 straipsnio naudojimo. Ministrai atsisakė leisti parlamentui pasinaudoti savo įgaliojimais svarbiais BŽP klausimais, pavyzdžiui, dėl krizių rezervo, intervencijų rezervo. Aš tuo metu pareiškiau, kad svarbiausia yra ūkininkų, žemės ūkio subjektų interesai. Jie turi kuo greičiau sužinoti, kokia bus sąranga artimiausiais metais, kurioje jiems teks dirbti. Taryba turi suvokti, koks buvo Europos parlamento nepastenkinimas šių dėrybų pabaigoje. E, tas sutarties straipsnis, 43 straipsnis, jo trečia dalis, ta interpretacija jo negali likti amžina. Jeigu taryba užsispirs ir toliau interpretuos tą straipsnį, būtent taip kaip dabar, tai pasieksime tokį tašką, kai parlamentas blokuos visas procedūras ir blokuos ilgam laikui. Mes turime dirbti kartu, turime pasitikėti vieni kitais, o tokiam pasitikėjimui reikia, kad mes vienodai suprastume ir interpretuotume sutartį, vienodai suprastume e, suderinimo klausimus ir pasidalytume atsakomybę. Ačiū toliau, ponė Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju pirmininkė už tai, kad atvykote ir išdėstėte darbų programą. Nuoširdžiai noriu palinkėti sėkmės. Giovanni Levija teisingai pastebėjo, kad dėl BŽUP pasiektas politinis sustarimas, tačiau reikia kažkaip pasiekti praktinio gyvendinimo. Jūsų Lietuvos pirmininkavimas bus nepaprastai svarbus, kad tas praktinis įgyvenimas, kuris būtų suprantamas mūsų ūkininkams, materializuotųsi. Rugsėjais bus lemiamas mėnuo. Kolegos, kurie čia kalbėjo, e, paminėjo nepaprastai svarbius klausimus dėl e, MFF kuriuos jums teks reiks pristatyti ministrams ir premjerams dėl DFP. E, tačiau kitas klausimas yra bent, bendras sprendimas, tai yra, kad sprendimai dėl daugiametės finansavimo perspektyvos priimami kartu e, valstybių vadovų ir Europos parlamento, o jums teks e, labai sunki užduotis dėrėtis dėl šių klausimų ir galiu palinkėti tik jums sėkmės. Ir norėčiau šiandien iš jūsų išgirsti, kaip jūs įsivaizduojate to proceso evoliuciją. Nes kiek suprantu, kad atsirastų pono Des pranešimas, šitie klausimai turėtų būti išspręsti. Juos reikia išspręsti jau netrukus, o ne gruodžio mėnesį. Ir e, galbūt jūs galėtumėt papasakoti, kaip jūs įsivaizduojate tą laiko grafiką. Aš manau, kad tos klausimus reikėtų išspręsti jau rugsėjo mėnesį. Nežinau, ar tai realistiška. Galbūt jūs galėtumėt savo planą išdėstyti. Ir paskutinė pastaba. Apie biudžetą. Jeigu ūkininkai gaus mažiau paramos iš ES, tai reikia pažvelgti, kaip veikia rinką. Ar ketinate pasigilinti į komisijos darbą aukšto lygio forme, į komisijos darbą siekant užtikrinti e, sąžiningumą maisto grandinėje? Ar jūs ketinate domėtis tais klausimais? Linkiu jums sėkmės. E, Viceprezidentė Polson, Elisabeth Kosta. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, ačiū ministrė, linkiu ko geriausios sėkmės pirmininkaujant jums. Aš e, atidžiai išklausiau jūsų pristatymą apie pagrindinius dalykus jūsų pirmininkavimo programoje. Anksčiau kalbėję jau minėjo, kad uh, uh, Labai svarbus dalykas, kuris laukia mūsų per ateinančius kelis mėnesius, yra finansinis pasiskirstimas žemės ūkio politikoje. Mm. Mes e, esame nusivylę, kad e, pirmininkaujant Airijai e, nebuvo įmanoma pradėti tikrų dėrybų. Mes parlamente ketiname tvirtai laikyti savo įgaliojimų, savo mandato ir aš paminėsiu keletą neišspręstų problemų e, kaimo plėtros srityje. Tai išteklių paskirstimas, parlamentui tai labai svarbu, čia mes turime bendro sprendimo prieimimo galių ir mes labai tvirtai ginsime savo įgaliojimus, taip pat bendro finansavimo lygmuo mums yra svarbus klausimas e, mažoms, e, mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams. Tai yra labai svarbus dalykas. E, jūs turbūt sutiksite, kad mūsų pranešėjas ponas Santos pateikė labai gerą pasiūlymą ir jūs turėtumėte jį uh, panalizuoti. Taip pat ir pereinamosios priemonės e, yra nepaprastai svarbios, čia reikia veikti skubiai, nes ūkininkams e, reikės teikti galimybę planuoti savo gyvenimą. Taip pat reikia surasti sprendimą dėl investicijų pagalbos, paramos, nes e, daugelį regionų ūkininkai laukia jau keletą metų investicijų paramos išmokų. E, taip pat e, gyvūnų gerovės standartų srityje reikia sprendimų. Sakyčiau, kad net rugsėjo mėnesį. E, o šiaip linkiu Jums kuo geriausias kloties siekiant Jūsų tikslų. Dabar ponė Polson. Ačiū, pirmininkė Be abejo, e, noriu šiltai e, pasveikinti Lietuvą, pradėjusią pirmininkauti. Linkiu ko geriausios sėkmės, e, nesvarbu, ar didelė šalis, ar maža, kas svarbiausia yra požiūris į Europos bendryje. Aišku, kad jums pirmininkaujant svarbiausia užduotis yra privesti BŽUP reformą iki pabaigos, e, numatyti tas paskutinės detalės. E, pagal Lisabonos e, sutartį daug dalykų čia jau yra bendro sprendimų prieimimo sritis. Drauge su Europos parlamentu. Aš asmeniškai domiuosi e, gyvulių, gyvūnų gerovės e, teisės aktais. E, sudėtinga problema, kai kalbame apie maisto grandinę. Galbūt ta problema nėra tokia politiška, bet techniškai ir praktiškai tai labai sudėtingi dalykai ir man būtų smalsu sužinoti, ar e, pirmininkaujantį Lietuvą galvoja apie bent jau neformalių diskusijų pradžią, kad pačioj pabaigoje nepradėtume ginčytis dėl smulkmenų. E, mes čia turime laikytis, griežtai laikytis mokslinių faktų visų pirma. Aišku, bus ir e, politiniai aspektai, to neišvengsime. E, keletas pavyzdžių. E, nors Europoje ir krizė vis tiek e, vidaus rinką turime toliau vystyti. Ir žinoma, vidaus rinkai e, gyvūnai, e, gyvūninės kilmės produktai ir labai svarbus. E, daugiau laisvės gyvūnams labai svarbu, bet kaip dėl lygų, tai gali būti svarbi problema. Taip pat, jeigu norite užkirsti kelią dideliems e, lygų protrukiams. Mes e, turime užtikrinti, kad e, gyvulių augintojai patys pirmieji apie tai sužinotų ir, ir galėtų paskelbti alarmą, kaip kaip užtikrinti, kad e, e, kad e, bus tinkamai atsižvelgta į tokių lygų riziką. Dabar žodis ponui Siekierski. iš to, ką aš girdėjau šiandien ir ką girdėjau vakar, mes galime matyti, kad nepaisant e, pasiekto kompromiso vis dar laukia daug darbo. Iš tiesų dar reikės daug nuveikti ir iš tiesų jums teks daug nu, nuveikti per savo pirmininkavimo laikotarpį. Panašu, kad e, Lyg ir viskas buvo padaryta e, birželio mėnesį, tačiau dėja taip nėra. Iš tiesų viską reikia dar galutinai formalizuoti. Manau, kad jūs turėtume e, pakviesti e, atitinkamus ekspertus į Lietuvą ir kalbėti lietuviškai. Ir aišku, aš norėjau tik tai kaip ir pajokauti, nes iš tiesų, ponas, Dez, jūs jau paminėjote savo kalbą apie desenjor pristatymą. Dar e, vieno dalyko aš pasigėdau, kai jūs pristatėte savo programą. Čia aš kalbu apie e, žemės ūkį ir mūsų santykius su JAV. Žinau, kad tie, kas užsiema priekybą, iš tiesų yra atskiras komisaras, kuris kaip tik dirba su šiais klausimais, tačiau mums taip pat šis klausimas yra svarbus, kadangi e, E, žemės ūkis gana dažnai praranda, kai vykdomos priekybos dėrybos. Ir labai dažnai žemės ūkis tampa kaip ir e, tokių dėrybų auka. Čia aš kalbu apie dėrybas su JAV. Labai tikiuosi, kad jūs e, per savo pirmininkavimą visų pirma sieksite bendrijos e, interesų ir gal, tikiuosi daugiau jūsų supratimo dirbant taryboje ir taip pat daugiau supratimo jums dirbant parlamente. Taip pat, kad jūs atsižvelgite į mūsų poziciją, žymiai labiau, e, kuri yra pagrista Lisabonos sutartimi. Norėčiau palinkėti Jums visokiojopos e, sėkmės. Ačiū, e, ponė Sekirski, ponė Piekarevič. Norėčiau taip pat pantrinti savo kolegoms ir dar kartelį pasveikinti Jūs, ministrę. Norėčiau e, e, palinkėti, kaip įmanoma, geresnės kloties, vykdant šį sudėtingą darbą. Įsitikinusi, kad išklausęs mano e, kolegas, jūs iš tiesų suvokite, kiek iš tiesų laukia daug darbo ir kokie yra lūkesčiai nes daugelis dalykų buvo vilkinama ir mes labai tikimės, kad galų galia jie pajudės iš mirties taško ir kad mes galėsime apsispręsti dėl bendrosios žemės ūkio politikos kaip įmanoma greičiau. Po to, kai buvo apibūdinti patys svarbiausia klausimai, ir vienas dalykas, kuris ypač mane domina ir kuris nebuvo paminėtas, tai yra pieno ūkis, pininkistės sektorius. Na, Mano manimu, reformoje šiam sektoriu kaip ir buvo skiriama mažiausiai dėmesio dėl to, kad taryba nenorėjo iš esmės nieko keisti. E, dėl e, pieninkistės BRO ir tikėkime, kad tie tinkami e, poslinkiai vyks pieninkistės rytyje. Iš tiesų, E, kol kas mes neturim BRO srityje dėl pieno, kai kuriuose e, iš, kai kuriuose iš pasiūlymų, kuriuose, kurie buvo pateikti parlamento, taip pat šios pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. Dabar e, dėl ataskaitos apie pininkystės produkcijos, įsižvelgiant ypatingai pininkystę kalvotose vietovėse ar labiausiai nutolusios nuošaliuose vietovėse, tai yra iš tiesų svarbus sektorius kuris iš esmės buvo neįtrauktas į tarybos dėrybinių klausimų e, sritį. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate daryti šioje srityje, nes mums iš tiesų tai yra labai svarbi žemės ūkio politikos sritis, jinai vienodai svarbi e, e, daugeliu valstybių narių. Iš tiesų kartais visi tie, kurie nori ginti bendros žemės ūkio politikos tikslus, turėtų atitinkamai į visus klausimus atsižvelgti. Pirmininkas, na, išgirdome nemažai komentarų pasisakymų, dabar jums, ministrė, reikėtų atsakyti. Manau, laiko mums užteks. turbūt jau susidarėte įspūdį, kad komiteto lūkesčiai yra dideli, kad jūs E, užbaigsite, įgyvendinsite reformą ir Europos parlamento negalima išstumti iš dėrybų, kai derinami paskutiniai pasiūlytos reformos aspektai. O juk taryba dėl tų aspektų dar nesusitarė, ne, nesusitarė nes ministrai nesusitarė dėl finansavimo. Tikimės, kad jums pirmininkaujant mes nubrauksime lauštinius kliaustus iš teksto ir užbaigsime reformos procesą. Štai toks yra lūkestis. Turime suteikti savo ūkininkams aiškios ir patikimos informacijos, nes pagal bendro sprendimo įgaliojimus tokia atsakomybė mums tenka. Visiems už gražius palinkėjimus. E, jūsų įsakytas mintis ir, ir pasiūlymus. Aš ir mano komanda pasižymėjome, tikrai spręsime. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, visų klausimų sprendimo sėkmė ir eiga labai priklausys nuo mūsų tarpusavio supratimo, nuo konstruktyvaus darbo, nuo diskusijų ir pasitikėjimo vieni kitais. Tai iš tiesų tikiuosi to konstruktyvaus darbo per ateinantį mūsų pirmininkavimo pusmetį ir manau tada pas, visi bendrai pasieksime tą rezultatą, kurio mes ir norime, kad mūsų ES ūkininkai turėtų aiškę politiką, žinotų, kaip vystysis ES žemės ūkis artimiausius metus ir į ką jie turėtų orientuotis. Tai manau, tu, tą turime siekti visi bendrai ir be abejo konstruktyviai. Taip pat norėčiau paminė, e, e, atsakyti į pagrindinius klausimus. Kadangi laiko iš tiesų netiek daug, tai norėčiau koncentruotai atsakyti, pagrindinius momentus paminėti. Kaip minėjau, kai pasižymėjom, taip pat bus galimybė ir ateityje pabendrauti ir neformalioje aplinkoje, tai tikrai galėsime padiskutuoti ir plačiau. Dabar trumpai norėčiau paminėti dėl daugiametės finansinės programos. Tai iš tiesų praeitą savaitę mūsų institucijos susitarė dėl biudžeto, dėrybos dėl e, finansinės programos yra baigtos. Na ir laikas įspręsti ir klausimus susijusius su e, daugiametės finansinės programos perspektyva. Pažadu bendradarbiauti, sprendžiant likusių neįspręstų klausimų uždarimą Žinau jūsų dėrybinį mandatą, jūs taip pat žinote ir manai kaip tarybos pirmininką. Taip pat puikiai žinote ir koks buvo pasiūlymas paskutinė dėrybų stadija. E, naujų įgaliojimų negausiu, tačiau turime ieškoti sprendimų kartu ir aš manau, kad dirbant konstruktyviai mes tą tikrai padarysime. Dėl bendrosios žemės ūkio e, politikos reformos užbaigimo. Tikrai dar liko daug techninio darbo. Plus e, daugiametės finansinės e, perspektyvos užbaigimas. Vyksta darbiniai mūsų institucijų atstovų techniniai susitikimai. Tekstai konsoliduojami ir ruošiami tvirtinimui. Tvirtai tikiu, kad konstruktyviai dirbdami, diskutuodami politiškai išspręsime visus klausimus ir mūsų ūkininkai turės aiškės garantijas naujajam laikotarpiui. Kalbant apie pereinamąjį e, reglamentą, kuris yra iš tiesų labai svarbus ir kuris e, turi būti e, priimtas gan greitai, kaip ir e, minėjom, išgirdom iš Alberdes, kad abi institucijos supranta laiko svarbą ir atsakomybę, kad šios taisyklės atsirastų laiku ir, ir e, mūsų ūkininkai žinotų, kas bus 2014 metais ir kaip jos veiks. Kalbant apie gyvūnų e, gerovės reikalavimus, e, tikrai sutinku su to, kad tai labai yra svarbus klausimas ir turime kreipti didelį dėmesį Žinau, e, kad jeigu kalbant konkrečiai apie vištų dedeklių gerovės reikalavimus, žinau, kad ne visos valstybės narės iš tiesų tai įgyvendino iki šio laiko. Taip e, sieksime su komisaru Borg dirbti šio klausimu, kad vis dėlto tie reikalavimai, kurie yra nustatyti, būtų įgyvendinti. Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje tai yra jau e, visiškai gyvendinta, o kaip minėjau, sieksime, kad ir kitose valstybėse narėse būtų šių reikalavimų laikomasi. E, taip pat norėčiau e, trumpai paminėti apie GMO sojos. Žinome apie baltymų problemą ir naudojamas e, GMO, panaudojama GMO sojos. Čia gal galima būtų pasakyti ir truputėlį plačiau, tai ji naudojama ne tik vištoms arba broileriams, bet naudojama ir kitų e, rūšių gyvūnams. Tai iš tiesų, e, kad svarbu šioje vietoje užtikrinti visų pirma atsekamumą kad būtų aišku visoje maisto grandinėje ir būtų vartotojai teisingai informuoti. E, taip pat, e, kalbant į e, savo valstybėje, mes vykdome griežtą kontrolę dėl GMO, raginame taip pat ir kitas valstybės narė atsakingai vykdyti esamą ES reguliavimą ir operatyviai keistis informaciją. Taip pat tikslinga būtų ieškoti ir kitų alternatyvų, baltyminio alternatyvų, kad e, genetiškai modifikuotai sojai. Tai tikrai turėtų e, padirbėti rimtai ES mokslininkai, galėtų gal per įvairias ir mokslinės programas ir taip toliau, kad pakeisti kad rasti baltymų kitą e, šaltinį alternatyvų, kaip vienas galėtų būti ir atskirų dumblių rušių auginimas. Taip, jeigu kalbant apie e, krizių rezervą. On the crisis reserve, uh, we have uh, this instrument now, which is uh, within the budget. Tu, kad jis. Nebėra vertimo, biškai mhm. palaukti. Mm -hmm. A, ok. Mhm. Viskas dabar iš naujo. Taip, e, tai turime tokį naują dernį kaip krizių rezervą. Jis yra mūsų biudžeto eilutėje suprantu kad jis automatiškai iššaukia tam tikrus finansinės disciplinos taikymus bet, e, rezervas, bet šis rezervas yra daugiametės finansinės perspektyvos susitarimo dalis ir mūsų institucijos dėl jo jau susitarė ir šio klausimo nelabai ką galėtumėm daugiau ir mūsų kompetencijos ribose nuveikti Dėl teisės aktų suderinamumo su Lisabono sutarties nuostatomis, tai taryba ir toliau tęs darbą su Europos parlamentu, siekdama suderinti pirmojų skaitimų pradėtus svarstyti žemės ūkio teisės aktus su Lisabonos sutartimi. Taip pat norėčiau paminėti, kad dėrybose su Europos parlamentu dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos e, paketo pavyko pasiekti subalansuotą ir veiksmingą sprendimą dėl suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis. E, kalbant dar e, dėl gyvūnų, ES gyvūnų sveikatos reglamento, Norėčiau paminėti, kad e, gyvūnų sveikatos reglamentas iš tiesų yra labai svarbus ir tai yra vienas iš prioritetų Lietuvos pirmininkavimo metu. Gyvūnų užkrečiamųjų lygų kategorizavimas ir e, prioritetizavimas gyvūnų užkrečiamų lygų įrašymo į sąrašus kriterijai, deleguotieji aktai, ūkio subjekto atsakomybė. Tai klausimai, kuriais bus diskutuojama, tačiau dar e, per anksti kalbėti apie konkrečias nuostatas, nes pasiūlymas dar tik pradėtas svarstyti tarybos darbo grupėse. Manau, kad ir komitete ateitie šie klausimai taip pat bus intensyviai diskutuojami kaip labai svarbus ir kurie, kurie reikalaujantis didžiulio e, mūsų viso dėmesio ir sutarimo. <clears throat> Taip, taip pat norėčiau, kalbant apie gyvūnų gerovę, paminėti ir, kad e, gyvūnų gerovė didelis dėmesys kreipiamas ir Lietuvoje. Norime, kad ir visoje Europos Sąjungoje tas dėmesys gyvūnų geroviai būtų tinkamas, kadangi, kadangi e, šis klausimas yra e, sprendžiamas tiek mokslinėje erdvėje ir norisi, kad būtų atsižvelgiama į pagristas mokslininkų rekomendacijas ir būtų užtikrinta tinkama gyvūnų gerovė. E, e, noriu e, pranešti, kad šių metų spalio 28-29 dieną Briuselėje pirmininkaujantį Lietuvą kartu su Europos komisija surengs konferenciją kurioje planuojame pirmą kartą ES lygių kalbėti apie gyvūnų augintinių priekybą, veisimą ir gyvūnų gerovę. Planuoju ir pats asmeniškai šioje konferencijoje dalyvauti ir man būtų didelė garbė e, šioje konferencijoje pasveikinti ir jūs Europos parlamento narius. E, taip pat keletą žodžių norėčiau paminėti apie e, Junktinio Amerikos valstybių ir ES e, dėrybas. Taip, žinau, kad pirmasis dėrybų etapas tik prasidėjo ir vyksta šią savaitę Vašingtone. Suprantu šių dėrybų svarbą, todėl įdėmiai, įdėmiai seksiu jų rezultatus. Tikiuosi, kad dėrybos vyks sklandžiai ir efektyviai, tačiau kol kas prognozuoti pačių dėrybų eigą būtų sunku. Tačiau manau, kad abiejų dėrybo, dėrybinių šalių tikslas yra siekti, kad būtų laikomasi aukštų, aukštų sveikatos reikalavimų, saugaus ir kokybiško maisto siekia, e, reikalavimų ir standartų, siekiant apsaugoti žmonės, gyvūnus ir augalus, tuo pačiu pašalinant nereikalingus priekybos barjerus. Manau, turėtų būti atsižvelgiama taip pat į abipusio pasitikėjimo ir skaidrumo principus ir taip toliau. Ir e, taip pat norėčiau trumpai paminėti apie pieno paketą. Taip, tai e, turime pieno paketą, turime reformos susitarimą dėl bendros rinkos organizavimo. Kiti svarbus klausimai e, bus aptariami E, rugsėjo 24 dieną Briuselėje vyksančioje pieno klausimais aukšto lygio konferencijoje, kur, manau, diskutuodami tikrai galėsime rasti tinkames, tinkamus sprendimus visiems mūsų iškeltiem klausimam. Tai ačiū už dėmesį ir, ir dar kartą noriu visiems padėkoti už gerus žodžius, už e, palinkėjimą, už, už palinkėjimus, už prieimimą ir tikiuosi, kad artimiausių metų mūsų bendradarbiavimas tikrai bus glaudus ir e, turi, turiningas ir konstruktyvus. Ačiū. Bene, colleghi, noi ringraziamo il Presidente. Gerbėmiai kolegos, labai norėtume padėkoti e, pirmininkaujančios šalies atstovui ministrui Virginijui Jukmiai už tai, kad apžvelgė tai, kokie iššūkiai ir kokie darbai laukia mūsų per ateinančius šešius mėnesius, jums pirmininkaujant Europos tarybai. Ir vienas iš tokių svarbiausių klausimų, kuriuos mums dar reikės aptarti, kad galėtumėm galutinai ir sėkmingai įvykdyti bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Ir prieš mums perinant prie kitų sektorius, tai yra prie Prieš perėdami diskutuoti apie Europos e, sodininkistės sektoriaus ateitį, norėčiau pasakyti tai, kad e, generalinis sekretorius Gerald Kal, e, jisai šiandien dalyvauja paskutinėme savo posėdė, Žemės ūkio politikos komiteto posėdė, kaip jums yra žinoma, jis išeis į pensiją nuo rudens, taigi visų jūsų vardu norėčiau padėkoti jam už visus šios, e, ypač pastaruosius dviejus metus, kuriuos jisai dirbo šio komiteto sudėtyje, kai mes iš tiesų e, labai sunkiai dirbome ties bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Manau, kad mes visi galime pripažinti jo sunku indėlį ir už jo kantrybę, už jo dėmesį, kuris įskiria ne vien tik tai pranešėjams, e, ne tik šešėliniams pranešėjams, bet ir visiems komiteto nariams. Manau, kad e, mes iš tiesų sugebėjome užtikrinti geresnį perimą laikotarpį prie sėkmingesnio ir sklandesnio sprendimų prieimimo ir manau, e, šioje srityje mes galime jam padėkoti ir paploti jam ir palinkėti e, jam vis, visokio pasiekmės, galbūt ne, ne tokiam intensyviam laikotarpiu kaip prieš tai, bet jis turės daugiau laiko su savo šeima. Dar kartelį ačiū Jums, Gerardai. E adesso ha chiesto, ha chiesto Albert Dess la parola. Jo. Albertas Hase nori pasisakyti. Kol kas nėra verti. Ačiū gerbiamasis pirmininkai ir EPI e e, grupės vardu norėčiau Jums labai padėkoti. Iš tiesų, Jūs labai gerai ir ilgus metus dirbote e, šio komiteto sudėtyje ir aš Jums turiu dovaną, Geraldai. Tai yra kaip vienas iš Bavarijos poetų e, parašė ponui Kolchui Žemės ūkio ir EPI komiteto vardu. Norėjau padėkoti Jums už Jūsų sklandų ir sunkų radarbiavimą pastrosius metus. E, visada žavėjausi Jūsų darbo metodais. Norėčiau palinkėti Jums visokiojopos sėkmės ir laimės e, ateinančiame Jūsų gyvenimo laiko, ateinančio gyvenimo laikotarpiu ir Tikiuosi, kad šioje knygoje e, jūs rasite keletą e, patarimų, kaip būtų galima, kaip įmanoma, e, sėkmingiau ir turiningiau praleisti laiką išėjus į pensiją. Ačiū. <laughs> Grazie. Grazie. Uh, Luis ha chiesto la parola. Luis Capula Santos. Ačiū, Luis Capula Santos. Ačiū labai. Ačiū, Parlo. Taigi, aš vėlgi taip pat e, norėčiau atsisveikinti su e, ponu Kalp, e, atsisveikinti, tiek pat tikiuosi pasimatyti su jumis kažkada ir ateityje. Jūs iš tiesų ištisą dešimtmetį dirbotės mūsų darbo grupiai, noriu padėkoti jums už darbą, už jūsų pasi, pasišventimą ir jūsų su kvalifikuotą darbą. Ačiū jums labai ir visokiojo pasiekmės, Geraldai. Gerbimieji kolegos. E, žinoma, nuo rugsėjo pirmosios dienos e, e, tuomet Geralda pakeis dabar laikinai einantį sekretoriaus pareigas, tačiau vėliau bus paskirtas į nuolatinį sekretoriaus pareigas Lebus Eko liberalų frakcijos atstovų vardu e, norėčiau paminėti, kad per pastarosius trejus metus, ypač dirbanties bendra žemės ūkio politika, e, e, sekretariatui teko ypatingas uždavinys tiesų ieškoti įvairiausių sutarimo taškų ir bendrų, bendrų pozicijų derinant bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Ir už tai norėčiau Jums padėkoti už visą pagalbą ir visa, visas gairias, ir, kurias Jūs mums suteikėt per pastarosius metus. Ačiū. Ačiū, e, Džordžiai. Manau, kad taip pat ir Martinas nori pasakyti keletą žodžių. Su Geraldu e, mes e, draugė dirbome keletą pastarųjų metų. Ir manau, kad mums abiems ši patirtis buvo lygiai vienodai e, pozityvi. Ir pats klausimas bendrosios žemės ūkio politikos reforma pats savame yra sudėtingas. Ir tai, kaip jisai sugebėjo ramiai su šiuo, su šiuo klausimu susiduroti ir dirbti, tai taip pat daug ką pasako apie tai, koks generalas yra kaip žmogus. Aš taip pat Iš tiesų suprantu, kad e, <laughs> reforma galbūt ir viena buvo iš tų e, klausimų, kuris paskatino jūs anksčiau išeiti į pensiją, kad galėtumėt galų galę atsikvėpti. Tikiuosi, kad jūs e, mėgusite šiuo būsimu laikotarpiu, tikiuosi, kad apsilankysite Briuselyje, kad jūs visiškai neišnyksite iš mūsų horizonto, nes iš tiesų manau, kad mums gal, dar gali pasitarnauti jūsų patarimai ir ateiti. Ir gal, galbūt jūs mūsų ir nepasilgsite taip, kaip mes jūsų. Ačiū Martinai. Dabar Džimas nori pasisakyti. Ačiū labai. Man iš tiesų tai yra liūdna e, diena, kad Heraldas nusprendė e, mus palikti. Norėčiau prisijungti prie visų kitų ir palinkėti jums kuo geriausios kloties. E, ir labai tikiuosi, kad mes jūs nepaskatome per anksti pasitraukti į pensiją vien dėl to, kad sutikėme jums kuruoti šią sudėtingą sritį, bendra žemės ūkio politiką. Aš su jumis dirbau, jau net neatsimenu, kiek ilgai, bet iš tiesų gana ilgą laikotarpį. Galbūt, e, galbūt aš geriausiai, manau, kad Marija, e, kuri taip pat stovi e, salės viduryje, jie taip pat draugė su mumis vyko į kelionį į Braziliją. Marija ir Luis, jie visi dar čia yra. Ir iš tiesų, noriu pabrėžti, kad e, kartais, kartais tenka padaryti iš tiesų daug darbo, tenka toli nuvykti į Braziliją, mes vykome, tada iš tiesų e, sunku buvo, mūsų laukia sunkus darbas, mes susitikome su Brazilijos politikais, su Brazilijos e, žemdirbiais ir aišku, po to buvo, pasunkus darbo buvo tam tikras piknikas, kaip ir iškila. Tačiau noriu padėkoti Geraldui už tą ilgą darbą vakarais iki vidurnakčio ir e, jo nenuilstamą darbą. Ir kiek aš atsimnu, vienas iš tokių laisvesnių e, e, susitikimų, kai mes nuvykome į Braziliją buvusią skerdyklą, kažkada vidurnį. Ir mes dabar <laughs> sužinome, kad dabar mes galėsime pamatyti Brazilijos kilmės jautieną Europos rinkoje. Taigi dar norėčiau pabrėžti, kad man buvo labai malonumu su jumis dirbti, norėčiau labai padėkoti už visą jūsų darbą, už, už tą gerą darbą, už kurį jūs ir būsite prisimenamas. Ačiū Jums labai. Bene, kolegi, un minuto di inter... Gerbiami e, komiteto nariai ir e, norėčiau dabar e, pradėti kitą susirinkimo dalį ir kol kas dabar padėkokime ir padarom trumpą pertraukėlį. Bene colleghi, possiamo iniziare. Siamo all'ultimo punto. Taigi, kolegos, tęskime darbą, pakalbėkime apie Europos sodinkistės sektoriaus ateitį, strategijas užtikrinančias augimą. E Šis svarstymas e, organizuotas mūsų kolegės e, ponios McIntyre. Ji, kaip žinia, rengia pranešimą šiuo klausimu ir e, mes tikimės, kad šie klausimai suteiks mums daugiau informacijos apie šį sektorių Jūs žinote, kad sodinkystė e, yra svarbi, auginant e, vaisius, daržovės, e, kitus augalus, o taip pat ne maistui skirtus augalus, tokius kaip gėlės. Sektorius susiduria su nemažai iššūkių. Šiandieną e, pas mus atvyko nemažai ekspertų. E, ponas Nel, ponas e, Jorge Brotons iš Ispanijos, ponas e, Donato Labati kuris yra polienėzė, vaisių daržovių įmonės atstovas ir taip pat daktaras Zikvid Šolts iš Vokietijos. Noriu visų pirma padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Kiekvienam prelegentui suteiksiu po 10 minučių pasisakymui bet prieš tai e, žodis e, kolegiai McIntyre. Dėkuoju, panė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad turime galimybę surenkti klausimus sodininkystės tema. Išklausysime pripažintų ekspertų šioje srityje. Sodininkystė yra sudėtingas sektorius ir ko gero mažiausiai suprantamas, bet e, dabar, kai gyventojų skaičius auga, kyla būkštaimų dėl maisto saugos e, sodinkystėje įgyja naujos svarbos. Aš esu iš West Midlands grafystės, jungtinėje karalystėje ir e, sodininkystėje ten yra svarbi mūsų ūkio dalis. E, ypatingai Herefordšyrė, iš kur aš esu pati kilusi. E, nors ES, kalbant apie vaisius ir daržovės, e, pagal jų gamybos atimtys užima antrą vietą pasaulyje, ji taip pat antroje vietoje pagal vaisių ir daržovių importą. E, taigi augimas šiame sektorėje mums yra labai svarbus. Ir tas pats pasakytina ir apie didesnį konkurencingumą. Mokslo tyrimai e, čia vaidina didelį vaidmenį, e, užtikrinant e, išteklius, tarp veiksnių, kurie įtakoja, galima paminėti energetikos sąnaudas, saugumo stoką ir taip toliau. E, smagu girdėti, kad e, pirmininkaujantį Lietuvą rudenį žada susitelkti ties e, sodininkystė, vaisiais ir daržovėmis. Ir aš manau, kad mūsų šiandien dienos ekspertai suteiks mums naudingos informacijos busimoms diskusijoms. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Przechodzimy w tej chwili do. Ačiū labai pranešėjai. Dabar mes e, pradėsime e, klausimą nagrinimą. Norėčiau paprašyti Antonį Snelą, kad jis pristatytų savo pranešimą. Good morning, everybody. Uh, my name's Anthony. Labas rytas, esu Antony Snell, esu e, Junktinės karalystės NFU Junktinės karalystės sodininkistės nacionalinės valdybos vicepirmininkas, tačiau visų pirma, svarbiausia yra, kad aš esu e, nu, Herefordshire, West Midlando grafystėje, Junktinė karalystė esančios e, šeimos ūkio vienas iš narių. Mes turime 200 hektaro dydžio ūkį. E, McIntyre's regione Herefordshire. Mes visada aktyviai norėjome palaikyti sodininkistės ūkį, mes turime Mes nuimam apie 12 tūkstančių tonų braškių, iš kurių 50 procentų auginama organinėme, kaip ekologinis prieškės. Mes iš tiesų esame įsitikinę, kad bendradarbiavimas tarp augintojų ir visų, kurie dalyvauja maisto grandinė, yra labai svarbus, o jungtinėje karalystėje dėja mes negalime daug ko pasigirti, turime dar pasistengti, kad tas bendradarbiavimas būtų geresnis. Pirmoje e, e, skaidrėje matote moksleivius, kurie lankosi mūsų ūkija. Jie yra mūsų ateities vartotojai ir šiam sektoriui iš tiesų yra būtinas lanks, lanks, lanksti. E, ir sezoniniais pagrindais dirbanti darbo jėga. Taigi, e, e, sezoninių darbuotojų e, žemės ūkio srityje schema yra ta, kurią mes ypatingai remiame Junktinėje karalystėje. Čia aš norėčiau labiau pakalbėti apie sodininkystės sektorių West Midlando grafystėje. Mes pagaminame apie 50 procentų iš bulvių, 60 procentų sidro naudojimo obolių 60 procentų šalies sunaudojimo šparagų ir 55 procentų juodųjų serbentų derliaus. Taigi, iš tiesų, mes esame labai svarbus regionas Junktinė karalystė ir 50 procentų viso to išauginamo derliaus yra iš mano ūkio. Taigi, mes turime apie Mūsų ūkis sukūrima iš tiesų apie 650 milijonų eurų. Tai jeigu, negi, tais atvejais, jeigu mes vartome tik tai nedidelį savo žemės naudmenų e, skirių, dalį e, šio ūkio mes skiriame ir pieninkistės ūkiai. Ir paprastai sodininkistė nėra plačiai, plačiai e, apie, nėra plačiai kalbama. Dabar, aišku, galėčiau pakalbėti gana daug apie oro sąlygas, nepasant to, kad dabar yra puikus oras. Praėjusiai metai buvo labai sunkus laikotarpis tiek Junktinės karalystės, tiek visos Europos augintojams visose sodinkystės sektoriuose, nes visos šios sodinkystės sektorius patyrė nuostolių. Mes taip pat nebuvome išimtis. Ir iš tiesų su 50 procentų sumažėjo minkštų vaisių e, pardavimai. E, praėjusiai metai buvo, e, vasara buvo pati blogiausia, turint omeny, kad buvo labai ilgas ir šaltas pavasaris. Ir kasgi atsitiko? Nepaisant to, kad 2012 metais gavome iš tiesų iškrito daug kritulių, e, mūsų pramonė pripažįsta, kad e, mes negalime e, pasikliauti vien tik tai žemės drakinimo arba irigacijos sistema, kadangi dažnai upės iš, išplaukia iš krantų ir mes su, suvokime, kad kartais mums pagal dabartinius paskaičiavimus iki 2020 metų mums reikės 35 procentais padinti savo sandėliavimo galimybės. Ir apie tokį išaugusį sandėliavimą. E, iš tiesų apie geras oro sąlygas mes galime tik tai pasvajoti, kuriuose, e, tik tarpo kai kitose šalise, oro, geras oras yra garantuotas. Taigi, nepaisant visų tų iššūkių, mes esame pakankamai optimistiškai nusiteikę, kadangi šiuo metu puikus oras ir sodininkistės sektorius auga, jisai didina e, e, kultivavimo apimtis. Mes matome, kad visa e, sodininkystės sektoriaus atšaka gauna pelną ir mes, žinoma, norime, kad mūsų sektorius būtų konkurencingas ir visų pirma orientuojamės į savo vartotojus, į jų interesus. Taip pat Junktinė karalystė, kaip ir ypatingai Didžioji Britanija, ypatingas prioritetas skiriamas tam, kad būtų valgomi sveiki vaisiai ir daržovės. Mes iš tiesų esame vienintelis žemės ūkio e, sektorius, kuriame didėjančios e, produkcijos apimtis ir didesnis vartojimo apimtis iš tiesų reiškia gerą rodiklį. Tai reiškia, kad visi dalyvaujantys šiame sektorija patiria naudos. Dabar norėčiau pabrėžti tris pagrindinius dalykus, kurie, mano nuomonė, iš tiesų turi didelės e, įtakos sodininkystės pelningumo rodikliams Junktinėje karalystėje, kurie mums vis tiek dar reikėtų šiek tiek patobulėti. Taigi, e, Junktinės karalystės ūkininkų e, sąjunga padarė tokį pranešimą, kad tarp tų augalų ir vaisių ar daržovių galima įvardinti, kad ir jungtinės karalystės pomidorai, bulvės ir kitos vaisių ir daržovių rūšys yra tos rūšys, kuriams grėsia išnykimas, nes dažnai pasėlė yra užleidžiami kitoms kultūroms, ar tai būtų biokūrų auginami pasėliai, ar Taigi, e, Taip pat mes norime įtraukti ūkininkus į diskusijas, kas iš tiesų turėtų keistis, kai kurie augintai mano regione nepasitikė e, sudininkystės tiekimo grandinę. Ir tai yra vienas iš esminių e, veiksnių, kurie turi neigiamą įtaką šio sektoriaus e, veiklai. Mums reikia iš tiesų geresnių santykių, tarpusavio santykių sudininkystės grandyje. Tik tai 20 e, procentų mūsų e, suninkistės e, ūkininkų mane, kad bendradarbiavimas vyksta puikiai. Ir tuo tarpu daugelį sričių ūkininkai mane, kad tas bendradarbiavimas vyksta nepakankamai. Šioje skaidrė, matote, kaip pasiskirsto kainos už vaisius ir daržovės, jeigu jie yra perkami iš ūkių ir mažminės prekybos tinkluose. Kaip matote, kad vis didėja kainų dalis tenkanti mažminės prekybos sektoriai. Jie yra kaip savaime, šie skaičiai kalba patys už save. Tai reiškia, kad mes vis mažiau galime tikėtis prekybos e, centruose nusipirkti e, šalyje užaugintos vaisius ir daržovės. Po daugiau negu dešimt metų lobistinės veiklos Junktinės karalystės vyriausybė pateikė tam e, asmenį atsakingą, e, kuris žiūrėtų, kad mažmenininkai nepiknaudžiatų e, tam tikrais dalykais e, vaisių ir daržovių tiekimo grandinės rytyje. Taip pat nacionalinė ūkininkų sąjunga paskelbė geriausios praktikos vadovą kuriuo mes siekime užtikrinti, kad tiekimo grandinėje būtų tinkamas, tinkama pusiausvėra tarp įdedamo darbo ir atlygio už tą darbą. Taip pat e, neseniai buvo įsteigtas forumas, kuris dabar pradėjo diskutuoti apie teisingos priekybos, e, sąžingos priekybos standartus Tikimės, kad e, šio darbo, šio formo darbo rezultatais parodys, kad e, tas prastas tiekimo grandies elgesys iš tiesų e, nėra išskirtinis jungtiniai karalystėje, jis yra būdingas visai Europos Sąjungai. Jau pradžioje minėjau, kad aš esu kooperatyvo Berry Gardens atstovai, kurie augina minkštus vaisius. Taigi mes norime kaip įmanoma užtikrinti, kad ateityje ši schema kaip įmanoma veiksmingiau veiktų. Ir asmeniškai norėčiau pasakyti, kad um, ši schema, programa ypatingai mums buvo naudinga, paleido, leido užtikrinti geresnį produktivumą ir našumą, tačiau reikėtų atsiminti, kad tiek Junktinė karalystė, tiek Europos Sąjungoje um, gamyba lemintis elementai nepaskatintų, kad būtų gaminama perprodukcija. Taigi, reikėtų visų pirma pasitelkti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios šiuo metu negauna pakankamai finansavimo jungtinės, Jungtinėje karalystėje. Šiandieną Jungtinė karalystė yra tik tai viena iš dviejų e, ES valstybių narių, kuri e, iš tiesų prarado kurių, neteko, kurių nebeveikia gana daug gamintojų organizacijų. Mes turime tik tai apie 30 e, gamintojų organizacijų ir mes manome, kad šios pozicijos ir ši tendencija turi būti e, apversta aukštinkojom, kad skaičius auktų, kad mes atliktume patį įmanomą darbą, kad visi e, Britai galėtų, o taip pat ir kitos mūsų šalis partneris galėtų dalyvauti. Taip pat e, BŽUP e, reformos pasiūlymai kitose e, žemės ūkio srityse, ypatingai pienininkistės sektorė, manome, jie turėtų, lygiai taip pat turėtų būti dėmesys skiriamas ir sodininkistės sektoriui. Mes iš tiesų esame sunerime, kad tam tikri pasiūlymai dėl vaisių ir daržovių teksto gali iš tiesų tik dar labiau sumažins finansavimą. Ir auditoriai e, išreiškia pageidavimą e, skatinti atvirą dialogą ir kad mes norime labai konstruktyviai bendradarbiauti. Taip pat norėjau pakalbėti apie e, pasėlių apsaugą, tačiau prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad iš tiesų ūkininkams patinka bitės Ir aš niekada nieko nesimsiu, kad daryčiau, ko nors padaryčiau, kaip nors pakenkčiau gamtos patiems didiesiams darbininkams. Ir mes dabar e, norime e, užtikrinti, kad būtų įmanoma tinkamai apsaugomi pasėlių produktai. Neseniai komisija įvedė dviejų metų apribojimą nikodenoidų ir tai vienas iš akivaizdžių e, pavyzdžių, kad ta politika yra, vyksta ne ta linkme. Mes siekiame proporcingų politinių priemonių ir už, užuot turėję tam tikrų tendencingų polit, politikos pavyzdžių. Mes dabar nikodėl nu, naudojimas e, ūkiuose buvo pagrįstas vien tik tai viša, visuomenės nuomonė, o ne moksliniais tyrimais. Ir dėl to gali, pesticidų e, naudojimas žemės ūkija gali iš tiesų kelti labai didelę grėsmę žemės ūkio plėtrai ES. Mes turime e, pasinaudoti pačiais naujausiais mokslinė, moksliniais išradimais, jeigu norime išlikti konkurencingi. Mes ne, neturime imtis tokių veiksmų, kad Europos e, žemės ūkio, e, žem, ūkininkai atsidurtų mažiau palankesnė padėtyje palyginti su kitais pasaulio augintojais. Taigi, e, labai svarbus sodininkystės sektorius ir Mes turime užsimti, tokį, e, vykdyti tokią politiką ir tokias e, strategijas tiek ES e, lygmenių, kad augintojai galėtų auginti savo produkciją, parduoti ir kad jie lygiai taip pat dar gautų pelno iš to, ko jie užsijama ir galėtų patenkinti vis augantį vartotojų poreikiai. Draugiai dirbdami tiesiogio pobūdžio iniciatyvimis, o taip pat pasitelkdami tokias organizacijas kaip Kaupa, Kaukika, labai tikiuosi, kad Europos Sąjungoje sodininkystė turi ateitį. Ačiū. Bardzo dziękuję. Chciałbym dodać, że pan Sznel jest wiceprzewodniczącym Rady. Ačiū Jums. Aš norėčiau paminėti, kad kalbėtojas yra vicepirmininkas sodinkystės, Junktinės karalystės sodinkystės asociacijos vicepirmininkas. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui, kuris taip pat dirba sodininkystės, augalų, e, daržovių ir vaisių srityje. Labas rytas, gerbiami komiteto nariai, komisijos atstovai ir vaisių bei daržovių e, sektoriaus atstovai. Ispanijoje ir kitose ES regionuose vaisių ir daržovių sektorius yra e, žemės ūkio sektoriaus, ko ne svarbiausias rytis. Jis sukuria daug ekonominės vertės ir daug darbo vietų. Taip pat prisideda prie apsirūpinimo maistu ir sveikos mytybos. Ispanijoje vaisių ir daržovių sektorius sudaro 55 procentus žemės ūkio gamybos. E, tuose regionuose, kur vyksta ta gamyba, e, nedarbo lygis yra 30 procentų, jaunimo nedarbas 50 procentų. Labai svarbu yra socialinė šito sektoriaus reikšmė, nes jame dirba 50 procentų e, žemės ūkio darbuotojų. Man atrodo, į šitą svarbą neatsižvelgta vykdant reformą. Ne, neskiriama pakankamai dėmesio e, sektoriaus gamybai ir darbo vietoms. Aš paminėsiu tris problemas. E, prekybos politika, žemės ūkio politika ir moksliniai tyrimai. E, prekybos politikoje vyksta asimetriniai procesai. Mes atveriame bendrijos rinką importui ir dėl to konkurencija sąjungos rinkoje labai paaštrėjo. Tuo tarpu kitos pasaulio rinkos mums beveik uždarytos mums nustatomos įvairios fitosanitarinės priemonės, kurios yra veiksmingesnis barjeras nei muitinės barjerai. Komisija, komisija turėtų e, reikalauti abipusiškumo. <clears throat> Žemės ūkio sektorėje, vaisių ir daržovių sektorėje, čia susilaukiama daugiausia pajamų taip pat ir su tiesioginėmis išmokomis. Pagal naująją reformą Ispanija atsiduria tarsi užribėje, nes pabrėžiame e, tie ūkiai, kurie nesukuria darbo vietų ir taip yra iškraipoma e, konkurencija Moksliniai tyrimai nėra pakankamai ryšių tarp mokslininkų ir ūkininkų ir todėl procesas nėra toks, kokią mes pageidautume. Ką siūlo mano asociacija? Mes norėtume, kad būtų peržiūrėta bendrijos vaisių ir daržovių tvarka, kad būtų vykdomos priemonės, kurias suskirstyčiau į keturias sritis. Sektoriaus organizavimas, investicijos, priekybos politika ir tyrimai. Dėl sektoriaus organizavimo reikia išplėsti e, socialinę ir ekonominę bazę, kad mes įgyvendiname bendro rinkos organizavimo tikslus – išplėsti apimtį ir koncentruoti pasiūlą. Pradėtoje reformoje siūloma išvengti piknaudžiavimo įgaliojimais. Dabartinės gamintojų organizacijos yra suinteresuotos įtraukti naujus narius, kad padidintų savo tiekiamų į rinką produktų vertę. Taip pat reikia šalinti ekonominius barjerus. Toliau noriu aptarti investicijas. E, visų programų pagrindas turėtų būti investicijos, nes nuo investicijų priklauso konkurencingumas o taip pat ir mm, ūkių ekonominis tvarumas. Pardavimas, teikimas, produktų tiekimas į rinką turi papildyti vieni kitus, tačiau jie negali pakeisti investicijų. Investicijos yra pagrindinis dalykas. Ir kyla pavojus, kad programos koncentruosis į neteisingus tikslus. Toliau aptarsiu prekybos politiką Dvi priemonės laikau prioritetinėmis. E, fitosanitarinių priemonių abipusiškumas ir taip pat pateikimo į rinką kainos nustatymas. Svarbu, kad importui būtų taikomas abipusiškumo principas. Rinkos tampa vis labiau globalizuotos ir trečiosios rinkos reikalauja, kad iš ES siunčiami eksporto produktai atitiktų fitosanitarinius reikalavimus, tačiau tokie reikalavimai nenustatomi eksportuotėms, kurie veža prekes į ES. Todėl reikia, kad produktai atvežami į ES, jiems turėtų būti taikomi tokie pat fitosanitariniai ir aplinkosaugos reikalavimai kaip ir sąjungos gamintojams. nes tai svarbu dėl lygų ir kenkėjų prevencijos, pavyzdžiui, dėl tuta absoliuta atvejo, kuris pridarė tiek žalos ES rinkose. Advalioriam e, muitų tarifai yra mažesni daržovių ir vaisių sektorėje nei kitose sektoriuose. Tie tarifai pagal komisijos pasirašytus sustarimus su trečiosiomis šalimis buvo panaikinti. O dėl to dabar reikia nustatyti pateikimo į rinką kainos režimą, kad bendrijos rinkos nežlugtų. Ir galiausiai norėčiau aptarti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Svarbu skatinti tiesioginius ryšius tarp gamintojų ir mokslinių tyrimų, kad būtų įgyvendinti prioritetai. Tai yra gerinti organoleptinės pagrindinių daržovių savybės, tokių kaip pomidorai, pipirai, agurkai ir kitos daržovių rūšys, taip pat ir tropiniai vaisiai kad jų organoleptinės savybės maistinė vertė būtų labiau pritaikyta prie rinkos poreikių. Taip pat reikia gerinti pagrindinių lygų kontrolę ir parazitų kontrolę. Visų šitų lygų, kurias paminėjau, kontrolę. Tai leidžia bendrijos teisės aktai, kurie numato nulinius likučius. Trečia, reikėtų didinti veiksmingumą e, įvairių e, įvairių medžiagų naudojimų auginimui, daržovio auginimui ir taip pat mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Šios priemonės, kurias aš siūlau, yra skirtos padidinti produktivumą, gamybos produktivumą Ispanijoje ir visoje Europos Sąjungoje, kad mūsų ūkiai būtų stipresni ekonomiškai ir kad būtų kūriama naujų darbo vietų Europos Sąjungoje. Bardzo dziękuję. Jeśli pani poseł sprawozdawca pozwoli, to byśmy. Dėkoju. Jei leistumėt, tai aš pirmiausia suteiksiu žodį visiems prelegentams, e, o paskui e, leisiu paklausti mūsų komiteto nariams. O dabar steiksiu žodį doktorui Donato Labati, iš SOP Palinjano įmonės ir jis kalbės apie sodinkystę iš Italijos gamintojų požiūrio taško. Labas rytas visiems. Pradėsiu nuo mums žinomo posakio. Esame tokie kaip valgome. Iš tikrųjų, aukščiausias gėris, kurį turime saugoti, yra mūsų sveikata. E, maistas ir sveikata ne vien tik tai e, mūsų malonumo dalykas, bet ir mūsų gerovės dalykas. E, žmonės sako, kad e, Maistas yra mūsų kūno kuras, benzinas ir savame suprantama, kad jis turi būti švarus. Ir e, šiame kontekste vaisių ir daržovių sektorius e, e turi labai svarbu vaidmenį ir tas vaidmuo ateityje tik tai auks. Pažiūrėkime į besvystančias šalis, kuriuose poreikis pradeda keistis. E, visiškai aišku, kad e, maisto paklausa yra didesnė negu kad pasiūla. Taip pat ir dėl to, kad e, besivysančiose šalyse auga vartojimo poreikis E, pagrindinių produktų prasme tos šalys e, jau beveik yra apsirūpinusios ir dabar norėdamas savo e, kasdienį racioną patobulinti, jos užaugino ir kitų produktų paklausą. Mes e, matome dabar, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau didelių mažmenininkų. O tai reiškia, kad e, beveik 80 e, procentų visų pardavimų dabar yra sutelkta dideliuose prekybos centruose ar super marketuose. Savame suprantama, tai atneša tam tikrų ekonominių e, pranašumų, privalumų, tame tarpe sutaupama logistikos prasme. Ir jeigu pažvelgsime į e, finansinius aspektus, tai e, sėkmingiausios įmonės yra vidutinio dydžio bendrovės, kurios remiasi inovacijomis ir e, internacionalizavimu. E, jų santalkos gali e, tapti tam tikrų centrų ar, ar centrais, apie kuriuos suksis ištekliai ir mokestiniai stimulai. E, atsiranda nauji finansinės paramos būdai, E, kurie prisideda prie investicijų e, ir galimybė save finansuoti. Labai aiškus yra poreikis toliau investuoti į mokslo tyrimus ir vystimasi. Ir tiesioginės subsidijos e, ūkininkams turi virsti naujais e, ūkiais, e, naujų verslumu žemės ūkio sektoriuje. E, reikia tam tikrų priemonių ir instrumentų, kurie pastarnautų kaip stimulas siekiant socialinės sanglaudos, mažintų ūkininkavimo baimę ir todėl skatintų didesnį verslumo lygį. E, svarbu čia užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp universitetų ir įmonių. Tai prisidėtų taip pat ir prie e, naujų darbo vietų kūrimo, tame tarpe ir jauniems žmonėms. E, ir e, kai kalbama apie sodininkystę, labai e, Svarbus metodas čia yra specializacija. E, Italijos sodininkystėje mes turime sukaupę nemažos patirties, e, Esminis elementas čia yra e, diversifikacija, e, tipinių produktų diversifikacija. Tai yra susijęs su mūsų kaimo kultūra, su konkrečiomis e, teritorijomis. E, mūsų e, produktai, e, pomidorai, kiti produktai yra geografiškai tipiški. Ir žinoma, mums reikia tam tikrų svertų ir ne vien tik tai finansinių, tai paremti. Mūsų receptas e, siekiant e, sėkmės yra kokybė. E, reikia, kad mūsų produktai būtų atpažįstami, atsekami ir specifiniai. Apibrieštis iš ūkio ant stalo reikalauja naujo tipo partnerystės, kuri eitų toliau negu kad vien verslo santykiai. E, e, rinka šiais laikais e, reikalauja tam tikrų kokybės standartų šiomis dienomis, tokių kaip ISO 22005, QS, IFS ir taip toliau. Kalbant apie ateitį, vienas iš svarbiausių iššūkių yra tvarumas. Ir neina čia kalba vien tik tai apie aplinkos ar bio įvairovės išsaugojimą. Eina kalba taip pat apie pagarbą darbui ir e, žmogaus teisėms. E, tokie e, tarptautiniai standartai kaip Biodiversity Friends, kurį nustatė pasaulio bioįvairovės asociacija, taip pat kiti standartai e, įneša tam tikrą etinį ir socialinį elementą. E, žinoma, visą tai neturėtų prasmės, e, jeigu nebūtų rinkos. Ir dėl to, kad vartotojų skaičius auga, mūsų ūkininkai gali e, plėsti savo prekybą teikdami šviežias daržovės ir sveikas daržovės e, tų vartotojų stalui. E, Mes taip pat sugebėjome išplėsti savo eksportą, ypatingai į vidurio ir tolimuosius rytus, atsižvelgiant į didėjančias rinkas tenai ir atsirandančias naujas galimybės. Turime konkrečių e, projektų, dirbame su konkrečiomis e, įmonėmis. Ir todėl mes į ateitį žiūrime optimistiškai e, Senoji dilema, ar e, užsimti protekcionizmu, ar liberalizuoti, e, šiuo metu paseno. E, mums reikia sugebėti e, reguliuoti rinką, užtikrinant skaidrumą ir e, užkertant kelią finansiniams spekulacijoms. E, ir todėl e, piknaudžiavimas rinka ar e, padėtimi e, rinkoje e, arba biurokratijos augimas e, turėtų būti stabdomi tuoj pat. E, biotehnologijos, bioinžinerijos plėtra čia turi suvaidinti ypatingai svarbu vaidmenį. Mums reikia naujų verslo iniciatyvų, mums e, reikia mokslo tyrimų, kaip minėjo mūsų kolega truputį anksčiau. Ir reikia ne vien tik tai moralinių paskatimų, bet ir ilgalaikės strateginės vizijos, kad e, privačioji ekonomika galėtų įnešti savo, savo indėlį. Ir visą tai turi remtis supratimu, kad bet koks įsikišimas į rinką E, turės įtaką maisto saugumui, e, darbo vietoms, e, saugiai darbo aplinkai, socialiniams dalykams, visiems tiems dalykams, kurie labai svarbus mūsų pačių ir ateinančių kartų ateičiai. Dėkui. Bardzo dziękujemy. Teraz zabierze głos. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Zikfridui Šolcui, kuris yra Šios sektoriaus atstovas Vokietijoje, jisai taip pat yra Central Verband Gartenbau e, generalinis sekretorius. Taigi, pasveikinkime visi svečiai iš Vokietijos, kuris šiandien atvyko į mūsų nagrinėjimą. Taigi, pasveikinkime svečią iš Vokietijos ir žodis teikiamas Zygfridui Šolcui. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Mitglieder des Agrarausschusses. Des Gerbiamasis pirmininkė, Žemės ūkio komiteto nariai, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pakvietė mane apžvelgti Vokietijos sodininkystės sektorių. Remdamasis tuo, ką aš jau išgirdau, ir galbūt aš gal, kiek nubrėšiu, nupiešiu kitokį paveikslą, E, kuris taip pat yra labai e, yra paveikiama socialinių ir ekonominių veiksnių, o taip pat ir konkurencijos. Tai yra visi šitie veiksmi, veiksniai būdingi tiek ES, tiek visame pasaulyje. Rinkos, rinkos orientacija visada buvo ir tebėra labai svarbi sudininkystės sektoriaus e, veikimo esmė. Aš pateiksiu jums keletą skaidrių, norėdamas pademonstruoti, kiek įvairialypis yra sodininkistės sektorius Vokietijoje, kokia yra, e, kokia yra rizika, o taip pat e, apžvelgsiu sudėtingiausias arba sritis, kuriuose mums tenka spręsti sunkiausius tikslus ar iššūkius. Taigi, šioje skaidrėje jūs matote, kad maistas ir daržovės sudaro labai svarbę žemės ūkio produkcijos dalį. E, taigi, atsižvelgiant į įvairaus pobūdžio e, krūmynus ir medžius ir daugiamečius augalus, mes esame tikrai, e, turime įvairialypį sodininkystės ir daržininkystės sektorius. Tuo tarpu mažmeninės ir paslaugų, mažmeninės prekybos ir paslaugų srityje mes turime tam tikrą sąjus tarp produkcijos, mažmeninės prekybos, sodininkystės centrų Taip pat ir formuojant e, kapinių, e, kraš, e, kapinių, kapinių kraštovaizdį, sodinkysė taip pat tenka gana svarbus vaidmuo. Taigi, kraštovaizdžio formavimo srityje mes šiuo metu mes norime paversti mūsų miesto vietovės žalesnėmis. Taip pat šia prasme labai svarbus vaidmo tenka ir mūsų augalinkystės bei sėklininkystės veiklai. Šioje skaidrėje jūs galite e, pamatyti, kaip visi šie veiksniai e, susiveda į bendrą tikslą. Neseniai buvo atlikta e, tyrimas, kurį užsakė Žemės ūkio ir aplinkosaugos ministerija Vokietijoje. Mes turime Braitsvaigę veikiantį institutą, taigi šio instituto atliktas tyrimas rodo, kad mes stebime didėjančios e, produkcijos, e, vaisių ir daržovių produkcijos e, apimtis, tačiau mes taip pat turime atsižvelgti į visapusiškai, visa, kaip ir visapusiškiau žiūrėti į sodininkystės sektorių, nes ne visada žmonės tam tikrose šalise suvokia, ar jiems pakanka turimų šalyje užauginimų daržovių ir veisių. Yra tam, yra tam tikrų klausimų, kurie būtų susijęs su tokiais su tokiam neatsakytais klausimais. Ir akivaizdu, kad yra tam tikras vaidmo tenka e, švietimo ir ūkdymo bei mokymo institucijoms. Čia aš ypatingai kalbu apie Junktinę karalystę, tarkim, turizmas be sodininkystės vargu ir yra įsivaizduotinas. E, šioje skaidrėje galite pamatyti keletą skaičių, kurie e, parodo šio sektoriaus svarbą daržovių užauginimą už 1,8 milijono eurų, e, šviežių vaisių 400 mil, už 400 milijonų, o taip už e, jaunolynus ir dekoratyvinius augalus atitinkamai rinkos dalis yra taip pat pakankamai didelė. Taigi, visą tai sudėjus e, bendra produkcijos apimtis siekia beveik 5 milijonus eurų. Taigi, Taigi, yra iš tiesų gamyba ir paslaugos, mažmeninė priekyba, kultivavimas, vis, visi šie veiksniai yra tarpusavės susiję. Mes taip pat turime kapinių kraštovaizdžio formavimą, kuris taip pat yra svarbus elementas, sudarantis gana svarbę dalį apie 630 milijonų eurų. Taigi, jeigu mes pažvelgtumėm į sodininkistės e, sektorių iš viso, apie jame sukūrima apie 65 e, produkcijos už 65 milijonus eurų. Taigi, be to taip pat dar yra ir didmeninės, e, didmin, did, yra ir perdirbimo didmeninės didmeninė veikla, didmeninė priekyba apie 75 milijonus eurų. E, tokia yra suma, kuri, kuri gaunama visame šiame sektoriuje. Bet dabar kalbant, dėl, kalbant apie tendencijas ir žvelgiant iš e, paklausos ir demografinių pokyčių perspektyvos, e, matyti, kad paklausa, sutinkytės produktų ir paslaugų paklausa yra didelė ir jinai tebe auga. Jinai, aišku, varijuoja tarp skirtingų šio sektoriaus šakų, Tačiau demografiniai pokyčiai taip pat įves nau, naujų, įpus naujų vėjų, reikės e, atsižvelgti į e, tvarumo tam tikrus e, aspektus. Tam žmonės vis e, labiau orientuojasi ir nori valgyti ir gauti jų šalių teritorijose užauginamus vaisius ir daržovės. Taigi šie visi pokyčiai Taip pat skatins įvairovę bei į kokybę, o taip pat bus orientuojamasi daugiau į sveikatą, e, taip pat mytybą bei aplinkosaugą. E, e, taip pat nereikėtų pamiršti ir daugiamečio augalų, ir miško E, plotų. Dar vienas iš už, e, tokių uždavinių, kuriuos, apie kuriuos jau kalbėjo ir ankstesni pranešėjai, yra pastebimas tam tikras e, įgūdžių arba nepakankami įgūdžių ar įgūdžių stoka šiame sektoriai. Ypatingai, kai turime atsižvelgti į tai, kad šis sektorius vis labiau yra mechanizuojamas, automatizuojamas ir apie tai reikėtų nepamiršti, galvojant apie šio sektoriaus perspektyvą kaimo vietovėse. Dar vienas svarbus elementas susijęs su tendencijomis būtų susijęs su kokia yra padėtis e, iš konkurencijos e, požiūrio taško. Mes stebim vis didesnį e, susitelkimą mažmeninės gamybos ir priekybos ir paslaugų srityje. Tai vėlgi skatina didesnį konkurenciją ir gali atitinkamai išaukti įvairaus pobūdžio sunkumų. Taigi yra pati struktūra iš esmės keičiasi, tarkim, dekoratyvinių augalų srityje. Mes matome, kad pardavimo ir, ir gamybos apimtis, auginimo apimtis pastarosius dešimt metų labai auga. Taigi, šioje rinkoje, bendrame sodininkystės sektoriuje e, dekoratyviniai augalai užima apie 22 procentus visos rinkos. Taigi, mes turime siekti, kaip įmanoma, didesnio sąnaudų efektyvumo ir bendradarbiavimo rinkoje E, turime racionalizuoti e, visus procesus, taigi mes taip pat išvelgėme, e, kokia gera, kokios yra galimybės mažiems ūkiams ir atsižvelgti tam tikrus regioninius aspektus. Atsižvelgianti tai, kad visoje Europoje apie 35 procentus visos E, produkcijos gali būti pagaminta vienoje kažkurioje srityje. Bet Vokietijoje yra šiek tiek kitokia situacija. Atskiroms vaisių ar daržovių e, sritims mes turime labai aiškiai apibrieštas rinkas. Taigi, jeigu holistiškai pažiūrėsime į, į sodininkystės politiką, mes turime. E, galime tikėtis, kad tokia, tokios tendencijos bus naudingos augintojams. Mes taip pat turime e, nepamiršti regionės plėtros e, kaip vieną iš svarbių mūsų e, principų. Taigi, ką mes galime padaryti, norėdami užtikrinti tvarumą, mes galime būti veiksmingiau panaudoti turimus išteklius, veiksmingiau panaudoti energijos šaltinius, galbūt kai kur ir labiau naudoti šiltnamis. Tačiau yra ir tam tikrų smulkesnio arba netokio ne didelio masto priemonių. Visose gamybos ar, e, ar auginimo srityse, e, manau, mums reikia atitinkamai taip planuoti savo veiklą, kad mes pasiektume tokį rezultatą, kuris pasitarnautų visų, e, visų sričių naudai ir visų rinkos dalyvių naudai. Manau, kad mums iš tiesų reikės e, pasinaudoti Europos inovacijų programos parama, kuri iš tiesų e, puikus įrankis mūsų tikslam pasiekti. Mes taip pat turėsime užtikrinti, kad mes skatinsime pardavimą ir kad visi augintojai bei augintojų kooperatyvai e, galėtų dirbti tokiamis sąlygomis, E, kurios būtų vienodai palankios ir kitiems verslams, čia aš kalbu apie regioninę plėtrą, kurią reikia skirti papildomos paramos arba verslo bendradarbiavimas, taip pat turi būti sustiprintas, investicijos turėtų būti labiau orientuotos į mažas ir vidutinės įmonės, taip pat reikėtų stengti sumažinti biurokratinę naštą, su kuria ypatingai sunku e, kovoti mažiesiems augintojams. Taigi, apibendrindamas tai, ką pasakiau, mes iš tiesų nepakankamai įvertiname sodininkystės ekonominį e, poveikį ar svorį. Sveikata ir mytyba yra tie, e, tos rytis, kurias mes ir kaip ir rėmėme prieš tai, remsime ir toliau. Ypatingai jaunimas e, turi būti išmokintas sveikos mytybos principų, kad Ir mes tai pasieksime, jeigu sukurdami sveikesnį gyvenamąją aplinką, kad e, auginamos daržovės ir vaisiai būtų užauginami sveikai. Taip pat nereikia pamiršti ir kultūrinės vertybės. Kai mes kalbame apie 18a priedą, atsižvelgite į tai, kad augalai iš tiesų turi tam tikrą kultūrinę e, vertę kurios nebūt, nedrėtų pamiršti, svarstant apie augimo apimtis ir mokesčius. E, e, Organinės ūkininkavimo infrastruktūra ir šioje srityje jūs matote keletą elementų, kaip ir Hotigate, tai yra informacinis e, tinklas, kuris padeda spręsti problemas Mes stengiamės užtikrinti, kad mes gautume e, praktinius rezultatus ir tai yra kaip tik ir tas pavyzdys, kaip viena iš praktinių, praktinių sričių visa informacija ir duomenys yra siunčiami į šias duomenų bazės ir tie duomenys yra prieinami tiems asmenims, kurie toje srityje dirba. Ir Efektyvi e, gamyba e, yra mums ir e, energijos šaltinius tausojanti gamyba yra mūsų prioritetas. Mes stengiamės laikytis tvaraus požiūrio ir kaip tik mes tame ir orientuosime ateityje. Ačiū už Jūsų dėmesį. Panie poseł sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu. Dabar norėčiau paprašyti pranešėjo pateikti baigiamųjų pastabų, arba tiksliau dabar bus klausimai ir atsakymai. Pirmiausia, kalbės ponia Garcija. Pone Garsija yra mano kolegė, tačiau e, vis tiek noriu suteikti, e, padėkoti už suteiktą žodį. Dėkuoju kalbėtojams, kurie kalbėjo apie visą Europai ir ypač Ispanijai labai svarbų sodininkystės sektorių. Mes užsimame sodininkystę visuose Ispanijos regionuose šis sektorius labai svarbus. Peticijų komitete buvo užduotas klausimas apie vaisių ir daržovių auginimą, jų kooperatyvus. Peticijų autoriai e, kritikavo drekinimo e, kanalus tam tikrame Ispanijos regione, o aš gyniau vaisių ir daržovių sektorių peticijų komitete. Atsižvelgiant į tai, kas šiandien pasakyta ir atsižvelgiant į naują dokumentą, apie kurį bus diskutuojama ateinančiais mėnesiais, svarbiausiai klausimai yra kova su krizės pasiekmėmis, taip pat pasėliais, atidėtais pasėliais, taip pat kompensacijos už rinkos kainą. Mes turime patobulinį mechanizmą, pagal kurį skiriamos krizės sprendimo lėšos. Ispanija ir Prancūzija neseniai parodė, kad pritarė bendram dokumentui. E, priemonės, kurios numatytos yra stiprinti gamintojų organizacijas, didinti skaidrumą, didinti konkurencingumo standartus. Ispanijoje iškyla problemų su konkurencijos tarnyba dėl pateikimo į rinką kainų. Mes tikimės, kad BŽUP reforma ir organizacijų reforma padės išspręsti sukčiavimo problemą, su kuria susidurdavome praeitie. BŽUP reforma būtent tam ir skirta, kad būtų sukurtas tinkamas pateikimo į rinką kainos mechanizmas. Dabar dėl aplinkosauginių teisės aktų, kovos su kenkėjais ir pesticidais. Čia yra griežtų teisės aktų. Jiems pritarė dauguma parlamento. Sektoriaus padėtis yra delikati. Nes tokia situacija, kai sektorius visai neapsaugotas. Pone Jūso taip pat dalyvavo peticijų komitete. Fito sanitariniai reikalavimai ir kliūtys. Europos komisija turėtų pareikalauti abipusiškumo dėl fitosanitarinių reikalavimų su Brazilija ir JAV. Turime klausimų komisijai dėl trečiųjų šalių, dėl Brazilijos ir JAV. Taip pat noriu paklausti komisijos apie produktus atvežamus iš Pietų Afrikos. nes e, mes nepakankamai budrę vykdome sienų kontrolę. Mes turime ginti savo sienas nuo kenkėjų, kurie patenka iš trečiųjų šalių. Bet negalime apsiginti, nes negalime naudoti tų veikliųjų medžiagų. Toliau. Kitas dalykas dėl trečiųjų šalių. Dėl BRO ir minimalių reikalavimų taikomų trečiosiam šalims pagal prekybos susitarimus. Dabar pradėjome dėrėti su JAV, turime pasirūpinti tokiais dalykais kaip geografinės nuorodos, kilmės apsaugos nuorodos ir abipusiškumo principas su trečiosiomis šalimis. Turime pabrėžti, kad susitarimas su JAF yra labai svarbus ES. Žemės ūkio sektorius yra labai svarbus mums. Ačiū. Toliau ponė Ajuso. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti visiems kalbėtojams už pateiktą jų šalise sodininkistės sektoriaus apžvalgą. Aš esu šio pranešimo šešėlinė pranešėja. Tai yra pranešimas dėl naujo BRO rengimo vaisių ir daržovių sektoriui Europos Sąjungoje. Visi šie dalykai mane labai domina ir dėl daugelio dalykų mes jau susiturėme kontaktuodami su sektoriaus atstovais. Aš nekartosiu to, kas buvo sakyta. Dėl abipusiškumo dėl e, aplinkosaugos taisyklių ir e, augalų sveikatos. Aplinkosaugos komitete mums buvo labai sunku paaiškinti, kokią žalą sektoriams jų našumui daro tos priemonės. Norėčiau, kad komisija pateiktų geresnių pasiūlymų, nes problemos ir žala milžiniškos. Čia yra nueita daug toliau nei minimalūs reikalavimai. Mes, ir kita vertus, mes nereikalaujame tų pačių standartų iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, pietų šalyse e, sektorius kenčia nuo tokių kenkėjų, kurių nėra šiaurės šalyse. Ir neleidžiant naudoti tam tikrų veikliųjų medžiagų, galima prarasti visą derlių. Dar vienas svarbus dalykas yra pateikimo į rinką kainos sistema. Aš jau 20 metų dirbu žemės ūkio tyrimų srityje, palaikau labai gerus santykius su žemės ūkio pramonės atstovais, esu lankęsis daugelie ūkių, šiltnamių, bet e, neužtenka, kad mokslininkai imtųsi iniciatyvos. Turi vykti ir atvirkštinis procesas. Ūkininkai turi nurodyti mokslininkams savo pageidavimus, ką mokslininkai turėtų tirti. Ir dar vienas klausimas, kuris buvo čia paminėtas – tai tam tikroms vietovėms skiriama parama. Ispanijoje kalbama apie tai, kad tik tie, kurie jau yra gavę e, pagalbą perdirbimui tiesioginę paramą, jie turėtų gauti tą paramą toliau. Kas yra svarbiau, ar gauti pagalbą pagal hektarus, bet taip suma būtų labai menka. Ar geriau skirti tam, tik, tikras, veiklo, tam tikras veiklos lėšas kaip investicijas į sektorių. Gali baigtis taip, kad BRO e, vaisių ir daržovių sektorių nebus parengtas, o to labai reikėtų o ne pagalbos skiriamos hektarui. Reikia ne pagalbos hektarui, ne paramos hektarui, bet paramos, kuri padėtų modernizuoti ūkį ir pakeltų jo konkurencingumą. Apie tai ir yra mano klausimas. Proszę o zabranie głosu paniu poseł. Dėkui dabar žodis poniai Rodust. Dėkui pirminkė. Noriu padėkoti visiems keturiems ekspertams. Iš to, ką jūs sakėte, suprantu, kad e, tikrovėje e, padėtis nėra tokia liūdna, kaip kad e, minėjo mano kolegė iš parlamento. Žinoma, yra tam tikrų sunkumų, bet e, galų galę šnekame apie didžiulę galimybių erdvę. Tikiu, kad surasime sprendimus toms problemams, apie kurią jūs kalbėjote. Visi keturi prelegentai minėjo, kad jiems e, labai svarbus yra mokslo tyrimai, technologijų plėtra. Taip, jūs teisus, yra nemažai universiteto mokslo institucijų, kurios dirba šioje srityje. Ir e, tikrai gera mintis yra nutiesti sąsajas ir tiltus. Neseniai e, Berlyno universiteto e, sistema man buvo pristatyta, eina kalba apie hidroponinę sistemą e, ir aš norėčiau jūs paklausyti, ką jūs galvojate apie tokią hidroponinę ar akvaponinę sistemą sadininkystės sektoriuje. Toje sistemoje e, yra e, kompleksiškai. Naudojamas vanduo tiek e, akvakultūros tikslams, gėlavandeniams žuvims auginti, tiek ir sodininkystei. Ir e, tam tikros maisto medžiagos tada yra e, ištraukiamos iš e, saldininkystėje naudoto vandens ir paskui jos panaudojimas jau akvakultūroje. E, yra ir kiti dalykai, kurie galėtų čia būti į tą sistemą įtraukti, tokie kaip saulės baterijos ir taip toliau. E, visą tai leistų susitelkti ties vietos gamybą, visi akcentauti regioninių produktų svarbą ir manyčiau, kad e, sistema, apie kurią aš kalbu, yra labai labili, lengvai pritaikoma. E, taip pat e, tai yra uždara sistema, kuri neteršia aplinkos CO2, nenaudojami pesticidai ir man kaip e, ne specialistui ji pasirodė labai patraukliai. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie ją. Manyčiau, kad e, smulkiam vidutiniam verslui ji galėtų būti labai patraukli. Ji labai įdomi nes jeigu turite galimybę ir daržovės auginti ir jas pardavinėti ir tuo pat metu, tuo pat metu užsiminėti akvakultūrą, tai turėtų būti labai patrauklu. Ačiū labai. Visų pirma, iš tiesų, ačiū labai už tokį įdomų požiūrį. Tai akivaizdu, kad Junktinėje karalystėje žmonės netenka daug pinigų ir uh, ūkiai tiesiog pasitraukia iš vaisių ir daržovių e, auginimo, taigi būtina tose rinkose turėti stiprias augintojus atstovaujančias organizacijas. Kita vertus, reikia e, e, vengti, kad augintojų organizacijos užsimtų kažkokią nuolatinę poziciją, nes kartais jos paprasčiausiai dar nebegirdi paprastų ūkininkų išsakytų pozicijų. Taigi buvo labai įdomu sužinoti, kad uh, E, vaisiai ir daržovės gali būti ta sąsaja tarp, su visuomenė, kadangi jie e, priartina vartotojus ir ūkininkus, kadangi žmonės, kai e, gali patys namuose augindami vazoninės gėlės taip pat patirti auginimo džiaugsmą, taigi ta prasme ši pramonės šaka turi gerą įvaizdį ir mes galėtumėme kaip ir papildomai sustiprinti. Kadangi mes turime e, tokį didelį numatytą svarstyti projektą dėl sėklininkystės ir augalų apsaugos. E, jūsų nuomonė, e, ką reikėtų svarstyti iš sodininkystės perspektyvos, kas, būtų, kas nesutaptų su BŽUP kitais klausimais? Kokie būtų jūsų nuomonė kokia būtų problema naud, e, pesticidų naudojimo e, e, problema ir pesticidų naudojimo karantino arba išlaukos procedūra. Žmonėms iš tiesų reikia pagalbos, nes kartais ūkininkai gauna jiems skiriamos finansinės sankcijos. Galbūt iš tiesų galima ar rasti, kas galėtų ūkininkams padėti, Nes vadovaujančios ankstesnėmis ataskaitomis e, vieno ar kito pobūdžio e, lygos, e, kuo ilgiau jums yra paskelbimas karantinis tas išlaukos laikotarpis, yra to didesnė rizika, kad sektoriui bus padaryta nepataisoma didelė žala. Matau, kad ponas Hauslingas nori pasisakyti. O po to ponas Mato. Aš turiu labai tris konkrečius klausimus. Visų pirma, apie, kalbant apie sėklas, e, kurį paminėjo ankstesnis pranešėjas, atsižvelgiant į naują reformą ir apie tai, kaip mes, gal, ar mes galime kažkaip tai ketiname patobulinti situaciją, ar jūs esate patenkinti, kad šis rytis varma kaip nišinė rinka. Kokiegi būtų jūsų lūkesčiai? Dabar dėl aplinkos saugos tvarumo ir sustiprinimo mums visiems šios vertybės yra vienodai svarbios. Bet galbūt Junktinės karalystės atstovai galėčiau paminėti tai, kad kai jis kalbėjo apie tam tikrą ideologinį e, pagrindimą e, neonikatin e, naudojimą, greičiausiai, manau, kad turėdami tam tikrus cheminius preparatus, mes galime visada rasti jiems pateisinimą. Manau, kad mes iš tiesų e, peržengime tam tikrą skiriamą liniją daugelį sričių. Iš tiesų, galbūt nereikėtų to palikti konkretaus augintojo e, asmeninį atsakomybę. Svarbiausia yra tinkamai suvokti, koksai yra cheminių preparatų naudojimo e, galima žala ir kaip įmanoma mažinti e, naudojimų chemikalų mastą. E, kitas dalykas apie dekoratyvinius augalus ir vazoninės gėlės vis dažniau jos yra eksportuojamos iš trečiųjų šalių, kurios neturi tokių pat lygiaverčių auginimo sąlygų, taigi jos negali pasinaudoti nei darbo jėga, nei naudoti tokių chemikalų, kurie yra prieinami ES. Taigi, e, jos naudojasi galbūt netvariais e, gamybos auginimo metodais. Ir vėliau tokie augalai yra importuojami ES rinką. Kaip jūsų nuomonė būtų galima e, spręsti šią problemą ES ir kaip surasti atsakymą, kuris tenkintų E, visą Europos Sąjungą saugintojus ir kuris e, ne, nedarytų neigiamos įtakos tre, e, trečių šalių augintojams. Dabar man ponas mato. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems pranešėjams. Manau, kad ypatingai prisijungsiu prie savo kolegų iš Ispanijos pasakytų pastabų. Uh, Iš tiesų mes negalime kalbėti apie sudininkistės sektoriaus ateitį, neturėdami lėšų, kurie mums galėtų garantuoti tą ateitį. Taigi, jeigu mes turėsime skirtas lėšas ir tam tikrą teisinę apsaugą, e, Tada iš tiesų, jeigu nebus viso to reglamentavimo ir lėšų, tada visos deklaracijos, visi pareiškimai, e, tai nepalengvins kasdienio augintojų e, gyvenimo ir iš tiesų augintojai labai negostavo dėl savo ateities. Ir dabar aš pateiksiu konkretų pavyzdį su pomidorais. E, mums šis sektoras yra labai svarbus ir jisai šiuo metu išgyvena sunk sunkmetį. Jeigu mes nepriimsime atitinkamų priemonių, pomidorų e, ateitis iš tiesų yra nekokia. Iš tiesų mes apie tai e, kalbėjome, apie tą abipusiškumo principą. Tačiau netgi be jo mes norime nustatyti ta, e, e, tam tikrus tekstą alimentarius maisto kodeksą, mes turime vadovautis jo nuostatomis, mes turime patobulinti sistemą, tai kaip jinai veikia. Tačiau kiek sistema gali garantuoti, kad jos yra laikomasi? Taigi, e, kokiu mastu Europos komisija ir Europos Sąjungos institucijos garantuoja, kad tas kodeks alimentarius e, nuostatų ir reikalavimų būtų laikomasi. Taigi, kasdienime gyvenime mes neturime jokios garantijos, kad šie e, reikalavimai, kuriuos mes patys apibrėžime, jie yra, jų yra laikomasi. Tai jeigu jų nėra laikomasi, apie kokią ateitį mes galime kalbėti tada. Visų pirma, mūsų tikslas yra apsaugoti savo pačių gamybą. O krūtie vypovėdžiai. Dėkuoju, aš dabar kreipiuosi į mūsų prelegentus e, trumpai atsakyti į užduotus klausimus, gal e, tą pačią seką kaip ir jūsų pasisakymai. Tad, e, ponas Nel, visų pirma, jums žodis. Na, aš visų pirma norėčiau greitai atsakyti ir pirmiausia, poniai Ajuso. Ji klausė apie e, galimus veiklos fondus ir e, tiesiog nesišmokas e, parama už plotą. Tai susiję klausimai veiklos programos gamintojų organizacijoms yra gyvybiškai svarbios ir, kaip aš anksčiau minėjau, jos konkrečiai skirtos investicijoms. Tai leidžia mums e, dėkti inovacijas ir būti konkurencingesniais. Bet e, pagal e, naują BŽUP mes dabar galėsime jau apriepti ir vaisių ir daržovių sektorių. Anksčiau tai buvo valstybių narių kompetencija. Aišku, e, iškreiptume rinką, jeigu e, daržovių augintojas Ispanijoje negautų paramos, to tarp, kai kitų šalių augintojai ją gautų. Panas Nel, e, nekomentuosiu ne, ne tos minties apie akvakultūros ir sodinkystės derinimą, bet Dėl klausimo apie cheminių medžiagų naudojimą, tai e, Junktinė karalystėje ir apskritai Europoje tokių e, gaminių naudojame vis mažiau, tik tada, kai e, labai iš tikrųjų reikia, taip pat ir griežtai kontroliuojame tai. Ir savame suprantama, kad jokiais būdais negalime ignoruoti mokslo tyrimų rezultatų. Man susidaro įspūdis, kad visi keturi prelegentai paminėjo tas pačias problemas ir iššūkius e, vietos e, produktų apsirūpinimas vietos e, produktais, problemos dėl tiekimo grandijos, mokslo tyrimai ir technologijų plėtra ir klimato, kai tos problemos visos jos randomas visoje Europoje. Ir svarbiausia mintis, e, kuri išriškėjo man besiklausant jūsų yra štai kokia, kad e, šis sektorius yra labai svarbus, dažnai nepakankamai įvertintas, e, bet mes privalome tiesiog ir toliau valgyti sveikus, sveikas uogas ir daržovės, nes tai atneš naudos visų mūsų gyventojų visoje Europoje e, sveikatą. Ir žinoma, bus pravartu ir augintojams visoje Europoje. Dėkui, dar žodis ponai Donat. E, ačiū pirminkė visų pirma, diskusija man pasirodė labai įdomi. E, kolegos iš tiesų kalbėjo apie panašias problemas ir panašius sprendimus, e, taigi tos problemos yra bendros. Trumpai pabandysiu atsakyti kolegiai iš Ispanijos apie paramą. Manau, kad labai svarbu dabar nešvaistyti tuos paramos tame tarpe ir tiems ūkiams, kurie net e, nedalyvauja rinkoje, tai gali lemti rinkos iškraipimą, net ir e, didelių stiprių ūkių nenaudai. E, turiu pavyzdį ir raginčiau, kad mums reikia daugiau sanglaudos, reikia tam tikro e, banko ar fondo, kuris nešvaistytų lėšas, bet telktų jas specifiniams projektams ir investicijoms. Ir tokiu būdu mes išsi, išsivaduotume iš užburto rato ir patektume į tam tikrą pozityvų ciklą E, žmonės mano šalyje dabar e, vėl sukasi į ūkininkavimą, matydami tai kaip galimybę, tai vyksta ekonominės krizės akivaizdoje ir e, naujas darbo vietos, e, ši produkcija taip pat e, reiškia gerovę, tame tarp ir socialinę gerovę. E, trumpai reaguojant į vieną iš e, gerų minčių, kuri buvo išsakyta. Eina kalba apie tvarumą. Aš visada galvoju ir sakau, kad turime tik vieną pasaulį, todėl turime daryti viską, kad jį apsaugotume. Stebime tikrai didelę pažangą, e, kalbant apie trašų panaudojimą, kitų taršalų panaudojimą, pasiekta pažangos ir mes ir toliau turime eiti šią kryptimį, užtikrinti švarios energijos panaudojimą, energijos, kuri neterštų. Aš labai dėkoju, kad pakvietėte mane į šią labai įdomią diskusiją. Norėčiau pradėti nuo e, kolegos iš Italijos e, pastabos dėl abipusiškumo principų taikymų. Iš tiesų tai yra tai, į, į ką mes turime atsižvelgti. E, įvairiuose sektoriuose, kuriuose mums tenka dirbti ir, ir ne visada tai yra labai lengva padaryti. Dabar grįžtam prie klausimo dėl dėl primtinumo, e, dėl nedidelio e, konkrečių cheminių medžiagų naudojimo, puiku, bet e, mes turime būti tikri, kad mes lygiai taip pat apsaugome save nuo, bent jau sumažiname galima rizika, kurią galėtume padaryti vartotojams ir aplinkai. Ir čia aš prisiminsiu, ką ponas Hoslingas sakė, kad samoningumas yra labai svarbus. Čia aš turiu meni rizikos mažinimą. E, tačiau mes nebūtinai kalbama apie e, naudojimo medžiagų kiekio naudojimą, bet to, kas yra naudojama. Nes iš tiesų metų metus mes e, ir toliau mėginame išplėsti savo suvokimą, ką vienu ar kitu atveju reikėtų galvoti ir labai tikiuosi jūsų paramos. Uh, toliau plėtojant ir nagrinėjant šį klausimą. Dabar, e, kalbant apie e, akvakultūros sistemą, e, mes visada buvome atviri įvairioms naujovėms. Norėčiau pristatyti Jums, kokia yra padėtis Vokietijoje, kuri leidžia mums suderinti vienos ar kitos elementus iš vienos ar kitos pramonės šakų. Tarkim, mes žinome, kokia yra situacija su dekoratyviniais augalais E, Danijoje ir kitose šalise, tai situacija yra gerai žinoma. E, Galbūt tai būtų ir nauja idėja, bet kodėlgi ne? Kodėlgi nepabandžius? Grįžtant prie klausimų dėl e, sėklų reglamentavimo ir sėklų apsaugos. Jeigu norime turėti tam tikras apsaugos garantijas, sėklų apsaugos garantijas, Tada mes galime pakalbėti apie konkrečias sėklų kategorijas kurios būtų ypatingai aktualios e, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurios užsiema sėklininkystę. Ir taip pat yra mm, gana daug e, mažų ir vidutinių įmonių skundžiasi biurokratinė našta, kurios jiems tais biurokratiniais kliūtimis, kuriuoms nepavyksta įveikti. Taigi vėlgi reikėtų gerinti mūsų kasdienį dialogą ir pagalvoti, ar mes galime kažką pakeisti. Dabar e, ponė Rola e, paminėjo kai ką labai svarbaus e, dėl klimato kaitos. Šiaurės, šiaurinėse šalyse mes ypatingai aktu, jaučiame šią problemą ir iš tiesų būtina imtis kažko tai. E, kai kuriems žmonėms iškilo labai didelė rizika. Mes turime teikti paramą nedideliems ūkiams ir įmonėms, kuriems iš tiesų ta rizika yra dar didesnė, padėti jiems išsilaikyti. E, e, taip pat ponas Hoislingas minėjo apie floristus iš trečiųjų šalių. Tai yra tas rytis, kurioje e, labai reikėtų rimtai atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus. Jūs iš tiesų esate teisūs, sakydami, kad standartai Danijoje, Niderlanduose ar Vokietijoje yra visiškai kitokie negu trečiosiuose šalyse. Mes taip pat turime užtikrinti, kad visose šaly, srityse, kuriuose e, yra import, importuojamos e, E, ar tai būtų dekoratyviniai augalai, ar daržovės, ar vaisiai iš trečiųjų šalių, kad būtų laikomasi tų pačių reikalavimų. Taigi, ačiū Jums labai. Ačiū labai už Jūsų įdomius e, pristatymus. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai e, apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū. E, iš tiesų, man e, labai e, norėčiau padėkoti visiems keturiems pranešėjams už tai, kad jie pasidalino turimą informaciją su mumis. Manau, kad pagrindinis uždavinys bus užtikrinti teisybę ir teisingą traktavimą visiems ir ir atinkamai spendėti tai ataskaitoje. Taip pat norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už tai, kad jie, už jų indėlį, kad jie galėtų ir toliau padėti vesti vaisių ir daržovių sektorių į priekį ir užtikrinti ateitį šiam sektoriui. Dar vienas svarbus dalykas, kurį mes turėtumėm pabrėžti, yra tas, kad visų pirma, e, norėdami mokslinius tyrimus pritaikyti praktikai ir atitinkamai, e, kad išnyktų tas atotrukis tarp mokslinės veiklos ir tai, kokie, kokį poveikį ir kokią naudą jis gali duoti praktikoje. E, dar kita sritis, e, ypatingai jungtinė karalystė, yra svarbi, yra tai, kaip mes paversime vaisių ir daržovių sektorių patrauklę vietą dirbti, ypatingai jaunimui. Vaisių ir daržovių sektorius yra tai, kad jūs užsimate e, šią veiklą, jeigu jūs nieko daugiau nesugebate ar negalite užsimti. Tai iš tiesų e, gana gaila tai pastebėti, nes yra, galime tikėtis pakankamai geros profesinės karjeros, net ir šioje srityje. Taigi galėtume mes e, Europos lygmenių padaryti, rimtis kažko tokio, kad sektoriaus patrauklumas taptų didesnis ir kad jaunimas noriai pasirinktų šią sritį. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau e, pasakyti, kad iš tiesų laukiu kitos savaitės, kad, kad mes galėsime e, pasveikinti šio komiteto delegaciją West Midland grafystėje, Jungtinė e, karalystė ir kai kurie iš jūsų važiuos. Į šį renginį mes apsvarstysime keletą šiandien jau paliestų temų, vaisių ir daržovių sektorių, taip pat ir dekoratyvinių augalų srityje. Tai galbūt tikėkime, kad mes pratesime debatą su delegacija, kuri vyks kitą savaitę. Ačiū Jums. Tak, rzeczywiście wyzwanie przed Panią duże, bo kiedy mówimy o... Dėkoju. Iš tikrųjų laukia jūsų didelis iššūkis, kai sakome daržovės ir vaisiai. Dažnai nesuvokiame, kokia tai yra įvairopa sritis. Yra tiek daug įvairiausių rūšių, e, tiek įvairių gamybos būdų su savo infrastruktūra. E, niekas nebejoja vaisių ir daržovių nauda žmonių mytyboje. Sektorius taip pat reikalauja daug darbo bet tuo pat metu labai daug prisideda prie mažų ūkių išlikimo. Dėl tiekimo grandinės mes turime užtikrinti, kad ji būtų kuo trumpesnė, kad ūkininkai galėtų pardavin, pardavinėti savo produktus tiesiogiai. E, čia svarbus vaidmo tenka gamintojų asociacijoms. Taip pat kalbant apie e, tokius produktus e, iškyla kokybės iššūkiai. Tad e, aš esu tikrai e, optimistiškai nusteikęs, džiaugiuosi, kad tai yra jūsų rankose. E, šios dienos posėdžio darbo tvarkę mes išsėmėme. Noriu padėkoti visiems mūsų svečiams, noriu padėkoti mūsų pranešėjai už diskusijos suorganizavimą. Kitas posėdis numatytas rugsėjo antrai dienai ar būtų norinčių pasakyti kokiais kitais klausimais. Jeigu ne, norėčiau posėdį užbaigti, kadangi tai paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas. Norėčiau visiems palinkėti puikių atostogų rugsėjį. Prireiks mums daug energijos, mūsų laukia daug darbų, tad puikių atostogų ir pasimatysime rugsėjį. Thank you.